So, meine sehr verehrten Damen und Herren und Kollegen, wir sind zwar noch relativ dünn gesät, aber. Ponios ir ponai kolegos, nedaug mūsų susirinko, bet reikia mums nemažai nuveikti. Jau yra dešimt po trečios, tad galvoju, laikas pradėti darbą. Keletas techninių pranešimų. Antrasis punktas - darbo tvarkės tvirtinimas yra pasiūlymų dėl 5 ir 25 darbo tvarkės punktų, tai yra punktai susiję su tabako kontrole, siūloma juos reikėtų aptarti kartu. Na, o septintąjį pranešimą reikėtų svarstyti rytoj iš ryto tuo tarpu kaip e, penkioliktasis e, būtų svarstomas šiandieną. Taigi, e, vietoj pono Rapkajaus pranešimo Baldasarė. 21 ir 6 <clears throat> darbo tvarkės punktai atidedami, reikia dar daug diskusijų jais Na ir 28-asis taip pat yra atidedamas ir šalia to dar yra noras pasikeisti nuomenėmis pagal 30-ąjį darbo tvarkės punktą dėl debesų kompiuterijos, bet uh, galvojama jį atidėti taip pat. Na, o dėl profesinių kvalifikacijų direktyvos ir teisės pagrindo tie dalykai turėtų būti svarstomi. Ar būtų kokių prieštaravimų ar tolesnių pasiūlymų dėl darbo tvarkės? Atrodo, kad ne, vadinasi, darbo tvarkė patvirtiname, Trečias punktas pirmininko pranešimai jų nėra. Ketvirtas pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų. Visa virtinė sprendimų priimta. Kai kuriuos dalykus galiu jau paskelbti, kitus dar svarsto frakcijų atstovai, tad aš e, rezultatų dar nežinau, galiu tik tai kalbėti apie tai, dėl ko sutarėme. Aksel Vos dėl teisinės, teisinio pagrindo uh, Pranešėjas e, Tadeuš Svevka, pranešėjas dėl e, rezultatų lentelės, e, ponė Tain, e, dėl prisijungimo prie konvencijos, e, ponė Lichtenbergė pranešimas susijęs su geležinkeliais, dėl e, kultūros paveldo e, objektų gražinimo. Aš pats pran, renksiu pranešimą e, nesažiningų komercinių praktikų direktyvą. E, ponas Baldasari renks e, nuomonę, ponas Baldasari taip pat renks nuomonę apie klaidinančią reklamą. Renksime nuomonę dėl Lisabono starties įgyvendinimo E, ir čia pranešėja bus ponė Lichtenberger. Paskui koordinatoriai paprašė manęs, kad mes e, gautume leidimą surenkti klausimus <clears throat> dėl kopijavimo mokesčio rinkimo. Taip pat e, mes turėsime priimti sprendimą dėl e, Teisingumo teismo teisėjų atrankos. E, kitas pranešimas bus skirtas temai dėl ieškinių susijusių su konkurencijos teise. Prašoma taip pat 28-29 e, spalio susitikti su Alikantijos prekės ženglų agentūra ir paskui parengti klausimą žodžiu šią temą. Ir OIM pirmininkas Alikantėje pristatys e, du tyrimus susijusius su prekių ženklų panaudojimu. Tiek apie šios dienos koordinatorių posėdžio sprendimus. Dabar tabako reikalai ir e, komisijos pasiūlymai. E, aš gal pradėsiu kaip pranešėjas. Paaiškinsiu savo pranešimą, o paskui ponas Stojanovas turės galimybę pristatyti savo pranešimą, nes jis analizuoja deleguotosius aktus. Taigi, pirmiausia, mano nuomonė. Mano manimu, esminis dalykas yra E, sumažinti įspėjimų dydį ant pakelių. Aš siūlau nuo 75 procentų mažinti iki 50 procentų tą dydį. E, nes e, jeigu tie įspėjimai bus labai dideli, tai yra rizika, kad mes pasikesinsime į teisę į nuosavybę, jeigu tie įspėjimai užims labai daug vietos, tada neliks vietos kitiems dalykams, gamintojo pavadinimui ir taip toliau. toliau ir tada tai prekiai, prekės ženklui e, palikta erdvė labai sumenkės ir ko gero e, mes pasikesinsime į teisę į nuosavybę kalbant apie e, mentolinės e, ir plonas cigaretes. E, manyčiau, kad ši nuostata neteisinga, nes jinai neprisideda prie vidaus rinko plėtros. Čia viskas susiję tik tai su sveikatos apsauga ir būtent Tai nėra apibrėžima 114 e, sutarties straipsnėje. Mums e, taip pat reikia atsargiau suformuluoti e, tam tikrus draudimus, nes visiškas draudimas galėtų kai kuriuos principus ne sustiprinti, o susilpninti. Kalbant apie pakuotės dalykus tekste, e, apie pakelį, kur šnekama, kad to pakelio negalima kaip nors gražinti, suapvalinti kam, kampų, kad tas pakelis turi būti griežtai mm, ketvirtainis. E, man atrodo, kad čia tas galimybės yra neproporcingai ribojamos. Tas pats pasakytina ir apie cigarečių galima skaičių pakelyje. Žinoma, galima kalbėti apie kompromisus. E, cigarečių pakavimas į tokias pakuotės, kad primintų lūpdažius. E, be abejo, galėtų būti laikomas e, neigiamu, e, negeru ir, žinoma, aš ieškočiau e, ir kitų kompromisų. Taip pat reikalavimas, kad pagal medicinos produktų direktyvą būtų nurodoma, nurodomas nikotino kiekis. Aš manau, kad tai galėtų būti taikoma, bet nėra prasmės užkirsti kelią mažiau kenksmingiems produktams. Taip pat patiekiau savo pasiūlymų dėl deleguotųjų aktų. Čia direktyvoje numatyta jų gausybė. Mūsų komitete nėra tradicijos masiškai priimti deleguotusius aktus. E, mes kaip teisėkuros institucija galvojame, kad e, čia turėtų ir mums tekti tam tikras vaidmuo ir komisijos pasiūlymas numato pernelyg platų deleguotojų aktų naudojimą. Aš e, čia kvestionuoju būtent teisinį E, komisijos pasiūlymo pagrindimą, nekalbu apie politinius elementus. Mano kompromisiniuose pasiūlymuose kalbama apie pakuotės dalykus, pakelių ženklinimą ir taip pat numatoma, kad turėtų būti galimybė tiekti į rinką mažiau kenksmingus produktus. E, neturėtų būti teikiama klaidinanti informacija ir teiginiai, bet turėtų būti e, galima teikti informaciją, kuri yra teisinga ir kuri aiškiai rodo, kad tie produktai yra mažiau kenksmingi. Taigi 12 straipsnio pirmoji daly tokį kompromisą ir teikiu. Taip pat pateikiau kompromisą dėl produktų e, aprašo, e, sakysime, pakelių, kurie panašus į lūpdažius e, naudojimas turėtų būti uždraustas, nes aiškiai e, tuo siekiama paveikti jaunus žmonės Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti ir į e, atskirų valstybių, nu, valstybių narių e, specifines sąlygas ir todėl aš savo kompromisėje sakau, kad valstybės narės gali leisti vartoti kramtomą į tabaką, kadangi tai atitinka tos šalies tradicijas. Uh, Yra kompromisas dėl produktų, e, kuriuose yra nikotino, bet kurie nebūtinai yra tabako produktai, tame tarpe ir vadinamosios E cigaretės, elektroninės cigaretės. E, aš manau, kad su tokiais produktais, kurie yra mažiau kenksmingi, e, neturėtų būti elgiamasi taip pat, kaip ir su tabako produktais. Tai būtų nepar, neproporcinga. Mm, žinoma, jeigu eina kalba apie tikrai medicininis produktus, e, reikia neužmiršti, kad tai yra tik labai nedidelė mm, panašių produktų dalis. E, visi kiti dalykai nėra labai reikalingi ir reikštų kad mes e, kitus produktus reglamentuosime e, daug griežčiau negu kad tikruosius grynus tabako produktus. Mes taip pat turime garantuoti, kad e, dabartinės ES taisyklės dėl produktų saugos būtų taikomos teisingai. 2017 komisija turi parengti E, dokumento taikymo peržiūrą. Aš manyčiau, kad e, jeigu mums pavyktų pritarti tiems pakeitimams, e, tai perspektyva šitą dokumentą patvirtinti pagerėtų. Galbūt pirmiau suteiksime žodį ponui Stojanovui, kuris rengia pranešimą apie deleguotusis aktus, o paskui suteiksime galimybę pasakyti kitiems. Panas Tojanas. Ačiū pirmininkė. Čia pernelyg dažnai minimi deleguoti ir gyvenimo aktai. Kaip tik tai todėl komisija ėmėsi iniciatyvos rengti nuomonę šio konkrečiu klausimu. Problema labai opi. Esu uh, tik tai vakar gavęs teisės tarnybos nuomonę. Mūsų uh, komiteto sekretariato parinkti pasiūlymai taip pat mane pasiekė tik vakar, tad uh, turėjau labai mažai laiko visai šiai medžiagai išnagrinėti. Žinau, kad tebe tobuliname savo procedūrą susijusią su šiuo klausimu. Tikiuosi, kad ateityje turėsime daugiau laiko tokiams nuomonėms renkti, kadangi esant taip mažai laiko, nesu atsidūręs labai sudėtingoje situacijoje. Manau, jog teisės tarnybos nuomonė apžvelgia daugumą klausimų, pritariu nuomonį ir norėčiau e, per, parekomenduoti komitetui pritarti teisės tarnybos nuomonį kaip atsakingas komitetas. Turėtumėm nepritarti tam, kad deleguoti aktai būtų tvirtinami daugeliu atveju siūlomų Europos komisijos. Uh, su viena išimtim. Tai būtų ketvirto straipsnio, trečia ir ketvirta dalis. Čia galėtumėm sutikti su deleguotais aktais. Galėtumėm pritarti įgaliojimo perdavimui šiuo atveju. Be to yra rekomendacija uh, pateikta ir dėl įgyvendinimo aktų. Rekomendacijoje kalbama apie 8 straipsnio 4 dalį, 9, 3 ir 14 straipsnį. Čia taip pat yra e, numatytas deleguoto aktų taikymas ir komiteto sekretoriato nuomonė yra tokia, kad šiais atvejais e, turėtumėm numatyti deleguotusius aktus, o ne įgyvendinimo. Tai būtų 8 straipsnio. Ketvirtas dalis, tai būtų 14 straipsnis, dalis BRC tais atvejais turėtume numatyti gyvenimo aktus, o likusiais atvejais numatyti šiuose straipsnėje e, nereikėtų leisti naudoti nei deleguotų, nei gyvendinimo akto. Manau, jog uh, nedėrėtų daryti nuorodą į atskirus papunkčius tose straipsnėse. Mes turėtumėm laikytis principinės pozicijos. Reikėtų susitarti dėl pozicijos, kas turėtų būti taikoma deleguoti ar gyvendinimo uh, aktai atitinkamų straipsnių atveju ir turėtumėm būti tokios pozicijos, kad mes pritarėme deleguoto atveju taikymui. Kalbant apie ketvirtą straipsnį, trečią ketvirtą dalį, o kalbant apie likusią teksto dalį, kur siūlome deleguoti arba gyvenimo aktai, mes turėtume būti tos nuomonės, jog reikėtų deleguoti galiojimų komisijai. Dabar dėl pasiūlymo keisti. Pasiūlymą komisija teigia, jog milijonai ES rūko. Tie e, žmonės nėra psichiniai ligoniai, nereikėjo tokiais laikyti, jie gali patys priimti sprendimą. Aš e, ir kirkau ir mes visiškai suvokiam, kokios e, neigiamos e, žalos gali padaryti rūkiamas. Manau, kad dauguma žmonių net nepastebi, kaip tos pakuotės atrodo, nepastebi, kokie ten perspėjimai yra mano šalyje pasakojamas ne vienas e, anegdotas apie tokius perspėjimus. Rūkantieji iš, iš to juokėsi ir neturėtumėm Europos piliečių e, laikyti e, žmonėm, kurie nesugeba susirasti informacijos nepriklausomose šaltinėse, kurie negali mesti rūkyti, jeigu to nori. Aš sumetęs rūkyti ne vieną kartą ir buvo metas, kai nerūkiau, patys žmonės gali priimti sprendimus ir aš manyčiau, kad neturėtume pernelyg čia daug visko riboti, neturėtume pernelyg daug reguliuoti, neturėtumėm siekti riboti santykių tarp tokius produktus siekiančių įmonių ir vartotojų. Reikia viešų diskusijų šio klausimo visose ES valstybėse narėse ir sutinku, net, neturėtumėm kitiems daryti žalo savo rūgimu, tačiau rūkančiuosius reikia laikyti protingai žmonėm, kurie gali priimti sprendimus dėl savo sveikatos. Tokia mano nuomonė. Dėkui. Ačiū, pane Taylor. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Lėnė už atliktą darbą šio klausimu. Puikiai e, dirbo kartu mūsų biurai rengiant kompromisinius pakeitimus. Nesileisiu į smulkmenas visais klausimais, nes laiko turime nedaug, bet manau, kad labai Svarbu, kalbant apie kompromisus, paminėti tai, jog negalima leisti pakuočių, kurios e, primena kvepalus ar, ar lūpdažius, nes tai nėra skirta 50-mečiams e, vyriškiams, tai skirta merga, merginoms ir tikrai nenorime, kad jaunimas pradėtų rūkyti. Dėl įspėjimų dėl sveikatos kaip e, pranešės tai žino, aš E, pritariu tam, kas siūlė komisija dėl e, minimumo 75 procentų. Manyčiau, kad tai pažeidžia intelektinės teisės ir pažintas trip susitarimą ir Europos e, Sąjungos teisės aktus taip pažeidžia. Ir FCTC yra pasakyta 50 procentų, aš manyčiau 25 procentai E, suteiks e, er, erdvės gamintojams e, talpinti savo prekės ženklus. Kitur tai yra įgyvendinta kitose valstybėse ir vartotojai galės atskirti, kur koks prekės ženklas yra. Yra ir teisinių iššūkių kitose šali, šalise, tiksliau teisinių ginčių kėlė tabako produktų gamintojai ir jie yra laimėjami, todėl aš nepritarčiau tam, kas siūlo komisija. Džiaugiuosi, kad susitarėm dėl, dėl, dėl kompromiso, remiantis mano pasiūlymais. Ačiū panu Ilienė už pritarimą. Su, suvokiama, kad elektroninės cigaretės gali uh, E, e, padėti sumažinti žmonių skaičių, kurie naudoja tabaką. Ir turime užtikrinti, kad būtų laikomas įgaliojančių vartotojų apsaugos teisės aktų. Ne visuomet tai gyvenama, tai aš suprantu, kad e, vaistams skirti teisės aktai nebūtų tinkama vieta tam daryti. Tai nebūtų tinkamas kelias, nieko čia nepasiektumėm. Aš manyčiau, kad turime užtikrinti, kad šie produktai būtų nemažiau prieinami kaip tabakas. Manau, kad jeigu, jie, jeigu taip nebus, tai reiškia, kad mums nepasisekė dėl deleguotojų aktų, nekartosiu, ką sakė kiti kolegos, tačiau iš tiesų čia dar reikėtų išgryninti tekstą. Dėl kai kurių kitų pakeitimų, pavyzdžiui, dėl uh, snuso klausimo Švedijoje, kompromisinis pasiūlymas e, priimtinas yra, pakeitimai e, dėl e, pakuočių, kai nėra pagrindimo, galvojant apie visuomenės sveikatą, tarkim, didesnės pakuotės dažniausiai ir taip naudoja vyresnio amžiaus žmonės, tai taip pat būtų priimtina. Na, iš esmės turbūt ir tiek dėl kompromisinių pakeitimų kur skiriasi mano pozicija dėl pirmųjų dviejų, bet vėlgi pranešėjas apie tai informuotas. Ir norėčiau dabar išgirsti kitų kolegų pastabas. Dėkui. Mulțumesc. Amendamentele pe care le-am depus... Uh, Ponas Budiu. Dėkui, pirmininkė, mano pateikti pakeitimai susiję su skirčių pakelio formą. Aš manau, kad komisijos e, pasiūlymai kertasi su intelektinės nusavybės teisėmis. E, kol e, produktas yra teisėtas, jam negali būti taikomi standartai, kurie būtų drakoniškesni negu taikomi kitiems produktams. Jau jeigu tas produktas toks kenksmingas, reikia pradėti diskusiją juos visiškai uždrausti. O kol e, tas produktas yra teisėtas, tai tada jis turi būti reglamentojamas tokiom pačiom taisyklėm kaip ir kiti produktai. Taip pat dėl e, cigarečių gamintojų prievalės e, užtikrinti produktų atsekimą Man atrodo, tai labai sunkiai gyvendinama. E, labai sunku kažką priversti atsakinėti produktą iki pat e, jo pagaminimo vietos. Taip pat pateikiau pasiūlymą dėl naujų tabako produktų, kuriems neturėtų būti taikomi tokie pat standartai, iki tol, kol mes sužinosime, ar jie yra labiau, mažiau, ar e, tiek pat kenksmingi, kiek ir jau egzistuojantys. Pirmiausia, turime kažką apie juos sužinoti, o tik tai po to galvoti, kokius standartus taikyti. Na ir pagaliau, e, sutinku, kad e, komisijos reikalaujamų deleguotojų aktų skaičius yra pernelyg didelis. Deleguoti aktai turi būti išimtis e, ji neturi tapti taisyklę. Teisėkura turi užsimti parlamentas ir taryba, o komisija turi tuos įstatymus vykdyti. Dėkui, ponas Zwiewka. Palacz z 40-letnim stażem. E, mam pełną świadomość. Dėkui, pirmininkė. Kaip 40 e, metų praktiką turintis rūkalius visiškai žinau tabako kenksmingumą ir e, ilgalaikio rūkimo žalą. Tačiau man sunku e, pritarti komisijos požiūriui, e, kuris de facto riboja ir pilietinės ir kitokias laisvės. Aš e, sutinku su tais, kurie sako, kad e, ši direktyva skiriama e, nekovoti su tais, kurie, kurie rūko, nes jie jau rūko ir visi iš visų pusių juos įspeinėja apie žalą. Ši direktyva yra adresuojama naujiems žmonėms, kurie e, gali pradėti potencialų e, savo nuotykį su cigaretėmis. Ir e, tikslas būtų atgrasyti juos nuo pirmojo užsirūkimo. Tad reikia ir <clears throat> kelti klausimą, ar iš tikrųjų e, tas dokumentas gali atgrasyti nuo pirmo pabandymo. Aš atsimenu 70-metį, e, kada e, dar buvau e, mokinys, e, mums rodydavo ištisas parodas e, su paveiksliukais nikotino paveiktų žmogaus organų ir taip toliau. Bet didelio poveikio tai neturėjo. Atsimen, prisimenam taip pat ir bandymus uždrausti alkoholio vartojimą, bet ypatingų rezultatų nebuvo pasiekta, tik tai kontrabanda padidėjo. Tad ar iš tikrųjų galvojate, kad jeigu plonas ar mentolinės cigaretės uždrausite, tai jos ir dinks iš Europos rinkos? Tai neįmanoma, jos iš karto taps nelegaliais produktais, <clears throat> o šiandien e, tokie E, nelegalus produktai lemia didžiulius nuostolius mūsų biudžetuose. E, keista matyti žmonės, e, kurie siūlo naujas absurdiškas nuostatas ir kieno labai jie veikia Europos piliečių ar nusikaltelių naudai. E, tokie dalykai, kurie siūlomi, nepakeis e, nikotino suvartojimo lygmens, tik tai sukels chaosą rinkoje ir aš manau, kad nuo tokių veiksmų mums reiktų susilaikyti. Pirmiausia, aš e, nemanau, kad mūsų komitete pavyks mums pasiekti labai subalansuotos nuomonės Bet e, jeigu mums iš tikrųjų nepaseks, tai e, ta direktyva nieko ir neatneš, e, nieko naujo neatneš, tik tai suteiks galimybę pasijuokti iš ES institucijų. Žmonės pradės klausinėti, kodėl šiais sunkiais laikais mūsų institucijos sprendžia tokias problemas mažina tabako gamintojų e, gamybos apimtis, e, tokiu būdu neigiamai paveikdami mūsų ekonomiką. Turime ES pradėti mąstyti logiškiau. Susilaikykime nuo tokių bandymų, e, kaip dabar. Ir e, spręskime tik tas problemas, kurios yra tiesiogiai susijusios Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už atliktą darbą, kaip pranešėjai. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas atliepia realiam poreikiui. Ir manau, kad čia remiamasi tokiamis idėjomis, kurios yra visų remiamos. Europa visuomet siekia parengti taisyklių sistemą ir ta sistema visų pirma siekia apginti piliečių interesus ir ne tik tai vartotojų interesus, bet ir siekiant padėti tiems e, vartotojams. Tačiau kaip ir visose vartojimo srityse, čia taip pat problema kyla tokia, ar klausimas kyla toks. Ar mes e, turime įtvirtinti tam tikrus draudimus, kuomet yra kažkokios kontraindikacijos, ar eiti tuo keliu, kurio nori labiau eiti komisija. Tai yra, galvojant, kad patys vartotojai yra suaugę ir sąmoningi žmonės ir gali patys pasirinkti. Aš e, manau, kad ta logika, kuria remiamas iš šiame pasiūlyme yra teisinga iš principo. Mes siekiame net ir kultūrinių požiūrių sustiprinti tą samoningumą ir pasirinkimo aspektą, nes e, labai dažnai ir ypač krizės sąlygomis žmonės bando rasti kažkokį kitą ramstį, padedantį jiems išgyventi tą laikotarpį, kažkaip kompensuoti iškilusius sunkumus. Ir tai pasakytina ir apie alkoholį, ir apie kitus dalykus. Ir čia veikia kolek... kolektyvinio elgesio taisyklės. Tai taip pat pasakytina ir apie žaidimus, pavyzdžiui. Ir žinome, kad čia veikia taip pat rinkos dėsniai ir kad ne visuomet kalba sukasi apie žmogaus valią. Tačiau žmonės turi elgtis sąmoningai, turi suprasti, ką daro ir kokios gali būti pasiekmes. Būtent e, todėl aš manau, kad mes turime remti pagrindinius e, pasiūlymo aspektus. Galbūt reikia tik sustiprinti kai kurios kitus. O kalbant apie deleguotus teisės aktus, aš manau, kaip, kad ir sakė ponas. Uh, Stojanov e, teisės reikalų tarnyba turėtų iš principo išspręsti tuos dalykus ir man čia neiškyla didesnių problemų, aš neturiu e, ypatingų išlygų. Manau, kad e, čia jau yra pateikti klausimai teisės reikalų tarnybai ir reikia laukti atsakymų. Mm Yra, žinoma, keletas e, aspektų, kurie rodo, jog tai yra labai jautri tema. Visų pirma, tabako gaminių reklamavimas. Tai čia problema būtų ne patiksinti remiantis moksliniais e, tyrimais ar panašiai, ar yra tokia ar kitokia rizika. Man atrodo, kad e, mes turime siekti, kad reklama netaptų naujų vartotojų patraukimo instrumentu. Tai yra, kad netaptų tokiu instrumentu, kuris e, patrauklių tekstų būdu patrauktų naujus e, vartotojus. Būtent e, todėl aš e, ne, Nepritariu kompromisiniam pasiūlymui, kuris buvo pateiktas. Toliau e, teiginiai dėl sveikatos. 75 procentai turi būti, e, pakelio ploto turi būti skirti tokiems teiginiams. Aš ne visiškai suprantu šitos dalykus. Mes turime standartizuoti pakelių gamybą standartizuotas produktas jau jeigu ant pakelio būtų galima parašyti, kokia yra rizika ir kokios gali būti pasiekmes, tai būtų pakankamai veiksmingas dalykas siekiant padidinti samoningumą. Ir aišku, čia galbūt tam tikras supaprastinimas būtų taip pat naudim, naudingas. Tad e, galbūt siekiant šito tikslo ir būtų e, tikslinga skirti 75 procentus viso ploto ir mažinti tą procentą būtų kaip tik netikslinga. Toliau dėl papių medžiagų pranešėjas siūlė kompromisą, kuris e, man atrodo gana apgaulingas. Problema yra ta, kad e, čia kalba nesisuka apie mokslinius įrodymus, ar šitos medžiagos yra toksiškos. Nes eilinį kartą čia bus einama klaidingų keliu, jeigu bus bandoma eiti šito keliu nes tai yra e, subjektivumo akcentavimas, kadangi čia yra tokie dalykai, kuriuos suvokiame subjektyviai. Kodėl yra naudojamos e, kvapiosios medžiagos? Tam, kad, jos būtų, kad jomis būtų nukreipiamas dėmesys nuo produkto turinio. Aš manau, kad e, būtų labai svarbu palaikyti komisijos pasiūlymo esmę ir turėtume stengtis neiti lengviausių kelių, nes tai gali pasireikšti neigiamomis pasiekmėmis daugelį žmonių ir ypač jauniems e, vartotojams, kurie galbūt rūko ir net nesusimasto apie tai, nesąmoningai tai daro. Dėkuoju, kolegas Meroniai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dar kartą mums iškyla įprastinė dilema, kai kalbam apie dalykus, kurie kenkia sveikatai ir čia yra panašus dalykas kaip ir su riebalais, su cukrumi ir panašiai. Ir šioje srityje matome, kad viešosios struktūros bando įpiršti piliečiui tai, e, tam tikrus sprendimus ir nurodyti, kaip, kaip reikia ir ką daryti. Žmonės ir taip žino, kad e, rūkyti yra nesveika. Nežino tiksliai, kodėl galbūt, bet, bet žino, kad nesveika iš principo. Aišku, galbūt žmogus neturėtų elgtis, kaip nori su savo sveikata. Ir viešosios struktūros galbūt turėtų imtis tam tikrų veiksmų, todėl kad yra ir tie žmonės, kurie nerūko ir juos reikia taip pat apsaugoti. Uh, Kita vertus, jeigu yra sergama vėžiu, reikia taip pat galvoti, kiek paskui kainuos radioterapija ar chemoterapija, nes e, visa tai gula ant mokesčių mokėtojų pinigų, e, pečių. Aišku, mano paties sveikata gali būti mano reikalas, jeigu visi, visos išlaidos yra ne mano reikalas. Tačiau taip pat e, reikia laikytis tam tikrų ribų, nes jeigu mes apsirgame dėl to, kad peršalame, tai dėl to, kad per šaltas oras taip pat ir, ir, ir gausiu plaučių uždegimą, tai taip pat galbūt ieškosime kaltų. Kita vertus, mes turime labiau galvoti, kaip, kurią rinkime turime nukreipti individualų elgesį ir ne tik tai, tabako srityje, bet ir alkoholio, ir gazuotų, gaivinamųjų gėrimų srityje. Iš principo, kiekvienas žmogus turėtų sąmoningai pasirinkti. Tačiau negalim pamiršti pasiekmių šeimai, visuomeniai. Toliau kvapiosios medžiagos ir priedai jeigu yra alkoholiniai gėrimai, degtinė su įvairiausiais priedais, kodėl turėtų būti gaminamos cigaretės su mentolu. Jeigu tai manoma kitur, kodėl ne čia. Visi žinoma, žinome, kokiu būna kokteilių, kokiu būna įvairiausių medžiagų mišinių. Nes ir kokteilio principas yra tas, kad prie tam tikrų bazinių ingredientų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 Dėkoju, pirmininkė, turėjau galimybę jau išreikšti savo nuomonę ir e, mano nuomonė buvo labai kritiška. E, pritariu tiems, kas jau iki manęs pasisakė. Ir ypač tam, ką pasakė ponas Peronį. E, visiškai pritariu visoms išsakytoms pastaboms. Šiuo tekstu mes netiek sprendžiam klausimą, ar skatinsime žmonės rūkyti ar ne, kiek įtvirtiname pernelyg griežtą reglamentavimą, mes tiesiog įteigiame pernelyg griežto reglamentavimo kultūrą. Jeigu norime paremti juodąją rinką ir kontrabandą ir mažinti konkurencingumą, tai <clears throat> tai ir bus e, viso šito dokumento galimas rezultatas. Aš jau verčiau e, gyvensiu gerai ir e, turėsiu teisę rūkyti, negu kad nerūkysiu ir blogai gyvensiu. Mes e, esame pateikę pakeitimų, kaip ir kolegos iš Lenkijos, nes galvojame, kad konkurencingumo aspektą galbūt e, galėtume sustiprinti. E, aš ir kitame komitete panašiai kalbėjau, iš principo patį tekstą galėčiau paremti, nes einame tinkamą kryptimį. Pirmininkas sutinku. Aš manau, kad visi sutarėme dėl tikslų, visi sutinkame, kad kažką reikėtų pri... daryti, kad e, tabako vartojimas neauktų, kad e, jis išliktų protingose ribose. <clears throat> Tačiau perdėti nereikėtų, nes e, tiesiog sukelsime pasipriešinimą, pasieksime priešingą rezultatą. Visi turi savo asmeninės patirties, e, tie dalykai dabar labai plačiai svarstomi nacionaliniais lygmenimis. Yra ir įvairiausių politinių įvykių, e, bet e, dažnai tai nėra teisiniai argumentai Vieninteliai e, žmonės, kurie pritartų e, tam dalykui, yra medikų asociacijos. Jei e, einate į parduotuvę ir perkate loterijos bilietą, kaip kad man e, nutiko pereitą savaitę, tai e, tos e, krautuvėlės savininkas e, savo pelną uždirba ne iš loterijos <laughs> bilietų, bet e, iš tabako produktų pardavimo. Ir todėl jisai sako, kad e, jeigu šis dokumentas įsigaliotų, tai jis turėtų didžiulį poveikį ekonomikai. Ir e, iš tikrųjų šimtai žmonių jam yra sakę, kad šitie pasiūlymai yra kvaili, neprotingi. E, man teko pirkti bandelės e, Vokietijoje iš kepiklėlės savininko turko, nors jis turbūt ir turi vok vokišką pasą ir jis manęs klausė, kas čia darosi su tabako direktyva. Bet kuriuo atveju e, e, visas šitas procesas veda prie e, pernelyg didelio reglamentavimo. Aš pas turiu asmeninės patirties. Mano motina, tarkim, pradėjo rūkyti gana jauna, dabar jai 83 metai <clears throat> ir e, ji rūko, pavyzdžiui, plonas cigaretes ir visiškai nesupranta, kodėl dabar jinai turėtų nustoti būtent tokias cigaretes e, rūkyti. E, iš tikrųjų, žmonės stebė mūsų sprendimus ir visiškai nesupranta, dėl ko mes tai darome. Dar iš asmenės patirties savaitgalį buvau Düsseldorfe. <clears throat> Ten buvo e, renginių, paskui turėjau e, vykti į asmeninį susitikimą e, ir visas centras buvo tiesiog sustojęs, kadangi ten buvo protesto demonstracija prieš nutarimą uždrausti žmonėms rūkyti alaus baruose žmonėms, žmonėms susidaro įspūdis, kad jiems nurodinėjama, ką daryti, kad yra to, totalitarizmo elementų. Ir todėl, jeigu mes truputį persistengsime, jeigu sukursime įspūdį, kad pernelyg griežtai reglamentuojame, nurodinėjame žmonėms, ką daryti, tai gali turėti priešingą e, efektą. Mums reikia ieškoti tinkamos pusiausvėros, ieškoti gerų kompromisų. Ir aš manau, kad čia, Teisės reikalų komitete, mes tą sugebėtume padaryti geriau negu kad kituose komitetuose, kur į visą tai žiūrima vien tik tai iš sveikatos požiūrio taško. Tad dėl tos priežasties esu dėkingas visiems kolegoms už jų pastabas. Rytoj e, balsuosime Mes e, nesame vedantysis komitetas, e, pareikšime tik tai savo nuomonę ir e, ją perduosime Envi komitetui, paskui jau bus balsavimas plenarnėme postėje. Dabar žodis ponai Stojanovai vėl. Vienas iš kolegų pasakė dalyką, kurį aš norėčiau pagirti. Aš siūlyčiau e, paremti e, ne tiek teisės reikalų, e, ne tai yra teisės tarnybos parengtą nuomonę dokumentą, bet tą dokumentą, kurį parengėme draugė su mūsų komiteto sekretorietu, kur yra labai daug duomenų, kuriame yra labai daug lentelių, E, iš kurių labai aiškiai matosi, e, kodėl neturėtų būti tiek daug deleguotojų aktų. E. Also jeder muss mit seinem Schicksal leben, so ist das nun mal. Pirmininkas, tuomet gal baigime svarstyti šiuos du darbo tvarkės punktus ir pereikime prie pono Rapkai. E, pranešimą, kadangi šeštąjį darbotvarkės punktą atidėjome. Tad e, dabar penkioliktas punktas. E, Pirminkė, o aš maniau, kad komisijos narys visų pirma pas mus atvyks ir pristatys vidaus rinkos informacinę sistemą. Pirmininkas, iš tikrųjų noriu pona Šefkovičių pasveikinti atvykusimus komitetą, suteikti jums žodį iš karto. Ačiū. Vertinu komiteto dalykinį požiūrį. Ačiū sutiktą žodį. Esu dėkingas už dar vieną galimybę bendrauti su jumis, vykdant struktūrinę dialogą. Tai rodo, kad su Europos parlamentu esame sukūrę ypatingus ryšius. Ir anksčiau kalbėjome, kad labai svarbus bendradarbiavimas tarp parlamento ir komisijos, rinkimai į parlamentą vyks 14-aisiais, laiko liko nedaug. Trumpai norėčiau paminėti kelias temas, apie kurias buvom informuoti. Uh, E, buvo mums sakyta, kad tai svarbu, norite tai aptarti. Žinoma, geras administravimas, administracinė teisė labai gera, kaip e, geriau galėtumėm bendradarbiauti. E, įgyvendinami išmanėje, sumanėje valdyseną. Ir jeigu užteks laiko, pateiksiu informacijos apie personalo uh, E, reglamentą, apie tai bus kalbama ir vėliau trilogę pradėsiu nuo administracinės teisės, gero administravimo. Prieš porą mėnesių mums buvo pristatytas pono Berlingerio pranešimas ir tai davė postumį komisijos darbui šioje srityje. Norėčiau padėkoti pranešėjui, jūsų komitetui už darbą nuveiktą šioje srityje. Kai buvo pasakyta mūsų atsakymė, jūsų rezoliucija, mes e, nusprendėme gyvendinti jūsų rekomendacijas ir pradėjome e, vertinimą galiojančių administracinių nuostatų ir e, priemonių galiojančių ES administracijose. Taip pat nagrinėjame trūkumus, kuriuos reikėtų taisyti Manau, kad reikia gilesnės analizės prieš imantis veiksmų, nes e, ko tikrai nenorėtumėm, tai imtis iniciatyvos, dėl kurios viskas taptų tik tai dar sudėtingiau, e, ar jeigu ta iniciatyva neduotų e, gerų rezultatų, nespręstų tikrųjų problemų. Visų pirma, turėtumėm išsiaiškinti, kokios e, problemos e, piliečiams bendraujant su administracija, kokie esamos sistemos e, trūkumai ir kaip to būtų galima išvengti ateityje. Šiame procese remsimės mokslininkų, praktikų patirtimi iš valstybių narių, taip pat ombudsmeno darbų, taip pat ir vertingų Europos parlamento ir konkrečiai šito komiteto e, darbų visą tai prisidės prie informacijos rinkimo proceso, kad būtų galima e, atsižvelgti į Berlingerio pranešimo rekomendacijas. Ir uh, būtų gerai, jeigu ir toliau galėtumėm gauti naudos iš bendradarbiavimo su jumis, gyvendinant pono Berlingerio pranešimo rekomendacijas. Antrą metų pusmetį norėčiau jums pristatyti mūsų vidaus diskusijas ir preliminarias vertinimo išvadas. Komisija nori užtikrinti, kad piliečiai lengvai galėtų gauti aiškiai informaciją apie galiojančias taisyklės. Ir plenarinėje diskusijoje ponas Verlingeris sakė, jog reikia iškumo, netomumo ir nepriklausomai nuo to, koks bus analizės rezultatas, komisija užtikrina e, matomumą. Tam numatytas yra tinklalapis ir tai bus centrinė vieta, kur piliečiai galės gauti informaciją apie administracinę e, procedūrą E, apie, apie e, procedūras ir, ir savo teisės. Tai padarysime kaip įmanoma greičiau. Analizę atliekame labai e, atidžiai, stengiamės būti atviri, yra įvairių galimybių, galvo. Ir ne vėliau kaip kitų metų pradžioje baigsime šitą darbą. Uh, Jums leidus dabar pereisiu prie kito klausimo, kuris svarbus mums visiems, tai yra išmanusios reguliavimas. Čia dedame bendras e, pastangas, e, siekdami tokio reguliavimo, kad būtų atsižvelgta į subsidiarumo proporcingumo principus ir e, siekiant, kad administracinės sąnaudos būtų kuo mažesnės. Paminėsiu čia pagrindinės iniciatyvas. Šį kovą paskelbėme e, konsultacijų e, rezultatus, buvo siekta išsiaiškinti, išsiaiškinti kurie ES teisės aktai sukuria didžiausią naštą. E, bandėme išsiaiškinti dešimtuką sunkiausiai gyvenimų teisės aktų smulkiam vidutiniam verslui. Galiu pasakyti, jog šiandien komisija patvirtino komunikatą. Mhm atsiliepdama į šias konsultacijas Tad imsimės veiksmų dėl padarytų išvadų nedėlsant. Komunikate numatyti ir aptariami veiksmai, kurių komisija jau imasi, kalbant apie dešimtuką teisės aktų, taip pat kalbama apie veiksmus, kurie numatomi ateityje. Kai įmanoma ir kur įmanoma, komisija veiks tiesiogiai kitose sritėse, aišku, reikės glaudžiai bendradarbiauti su bendrateisė kūrininku, kadangi reikės keisti teisės aktus. Komisijos pasiūlyme aptariami e, šeši iš dešimties minėtų teisės aktų, jau vyksta teisėkuros e, projektas ir tikimės, kad bendra teisėkurinkas e, nedelsdamas svarstys šitą pasiūlymą, kad būtų galima supaprastinti reikalavimus ir sumažinti naštą verslui. Komunikate paskeltame gruodį buvo numatyta peržiūra, dabar tai darome, peržiūrime visus ES teisės aktus ir kur tik tai nustatoma, kad yra tam tikra našta, spragos ir, ir panašiai, siekime išsiaiškinti, kodėl ir siekime išsiaiškinti, kaip tinkamiausiai būtų imtis teisamųjų veiksmų. Spalį komisija informuos parlamentą apie tarybą ir apie e, programą ir apie veiksmus, kurių bus imtasi. Paskelbėme dar ne vieną svarbę priemonę savo komunikate dėl ES e, e, reguliavimo sistemos sveikatos, pavyzdžiui, veiksmų programa, administracinės naštos mažinimui. Siekiame užtikrinti, kad mūsų pasiekimai gyvenant šitą programą duotų konkrečios naudos e, verslui. Siekiame e, sumažinti biurokratinę naštą 25 procentais. Ir e, komisija padarė daugiau negu žadėjo, pasiūlė daugiau negu šimtą priemonių 13 sričių, skaitant mokesčių teisės aktus, PVM, statistiką, aplinką ir panašiai. Taigi skaičiavimai, statistikos duomenės aiškiai rodo, kad ES numatytos priemonės turėtų leisti Europos verslui sutaupyti nemažiau kaip 30 milijardų eurų. Ehm, Stengsime geriau renkti teisės aktus, kad mūsų teisėkuros procesas būtų kokybiškesnis galandame e, turimus e, įrankius, e, stipriname poveikio vertinimo sistemą, daugelis jų pripažįsta, kad tai ir taip kokybiška yra. Komisija nori įvertinti visą naudą ir kaštus, stengiama, stengiamasi įsiaiškinti visą naudą duodamą poveikio vertinimo, atnaujiname poveikio e, vertinimo e, gairias, e, tai baigsime 14-aisiais po viešųjų konsultacijų, kurios numatytos dar šiais metais. Kai kalbėjome apie išmanųjį reguliavimą, praeitą kartą kai kurie komiteto nariai sakė, jog labai svarbu mažinti administracinę naštą smulkiam vidutiniam verslui. Ką galime padaryti e, šioje e, srityje, kad padėtumėm smulkiam vidutiniam verslui, mikroįmonėms labai rimtai atsižvelgiame į jūsų rekomendacijas e, Ir dabar poveikio vertinime yra numatytas tas e, testas arba vertinimas smulkaus vidutinio verslo e, požiūrių. Ir kai tai įmanoma, siekiame, e, kad nebūtų tokių reikalavimų, visuomet siekiame, kad reguliavimas būtų švelnesnis, kad tai kainuotų mažiau smulkiam vidutiniam ir mikroverslui. Daktaro Štoibergo aukšto lygio grupė tęsia darbą. Uh, toliau teikia rekomendacijas komisijai dėl tokių klausimų kaip smulkos vidutinis verslas, taip pat klausimais, kurie padėtų valstybių administracijoms veiksmingiau e, dirbti, labiau atsižvelgti į smukaus vidutinio verslaus poreikius ir e, yra numatytos suinteresuotų šalių konferencijos valstybėse narėse, ten aiškinim, aiškinamasi, koks galėtų būti naujas požiūris, naujos e, galimybės, galvojant apie teisės aktų taikymą smulkiam vidutiniam verslui, kad verslininkai galėtų pasinaudoti naujų jiems parengtų režimų. Ir galiausiai tai svarbu akcentuoti. Ir žinau, kad jūsų komitetas tai labai gerai žino. Išmanusis reguliavimas yra bendra atsakomybė. Todėl vertiname jūsų komiteto palaikymą mūsų darbui. Vertiname darbą atliekamą Europos parlamente, sukuriant uh, Um, jūsų, uh, jūsų parlamento uh, poveikio vertinimo valdybą. Svarbu renkti gerus pasiūlymus, taip pat svarbu turėti galimybę įvertinti galimas teisinės uh, ir finansinės pasiekmes tų pakeitimų, kurie siūlomi teisėkuros procese. Ką dar reikėtų akcentuoti, tai kaip perkeliami patvirtinti ES teisės aktai, nes labai svarbu, kad valstybės narės įgyvendintų tuos teisės aktus, sukurdamos kaip arba patirdamos kuo mažesnį naštą ir yra iniciatyvų skirtų būtent tokiai administraciniai naštai. Uh, mažinti. Gerbiamas pirmininkė, darbo atvarkėje e, numatytas ir nacionalinių parlamentų subsidarumo klausimas, tai dera su ankstesniem temam, kadangi e, subsidarumo principo taikymas labai svarbus visame teisėkuros darbe, rengiant naujus teisės aktus. Ir norėčiau pasakyti, kad tai ypač svarbu, kadangi Lisabono sutartis sustiprinto e, nacionalinių parlamentų vaidmenį komisijai, tai visiškai aišku ir akivaizdu. Komisija yra atskaitinga Europos parlamentui. Kartu matome, kaip sustiprėjo ryšiai tarp komisijos ir nacionalinių parlamentų pastaraisiais metais, padidėjo intensyvumas politinio dialogo ir taikomas subsidarumo principo gyvenimo tikrinimo mechanizmas. Per pastaruosius e, metus gauname e, vis e, daugiau nuomonių iš nacionalinių parlamentų. Nuomonių skaičius vis didėja metai iš metų gyvenant politinį dialogą. Parlamentas teikia komisijai motivuotas nuomonės pagal subsidiarumo patikros mechanizmą ir matome, kad nacionaliniai parlamentai uh, vis organizačiau dirba. Iki šiol esame gavę tik tai vieną geltonąją e, kortelę iš nacionalinių parlamentų. Tai buvo dėl Montidų e, pasiūlymo. Bet e, mes parengiamajam savo darbę norėtumėm gyvendinti stebėsenos mechanizmą, kad būtų galima integruoti subsidirumo uh, nuostatų vertinimą, kad galėtumėm geriau apginti ir paaiškinti, kad buvo patikrinta, kaip tas principas taikomas. Jums leidus, norėčiau paminėti gyvendinimo ir deleguotosios aktus. Jūsų komitetas rengia pranešimą dėl gyvendinimo ir deleguotojų aktų. Pranešimą rengia ponė Sair. Lauksiu uh, E, išvadų, kurias bus galima e, padaryti iš likšalinės patirties. Ir norėčiau ir šiuo klausimu kai ką paminėti. Dar 11 institucijos sudarė savitarpio supratimą dėl deleguotų aktų. Aš manau, kad tai tebėra svarbi priemonė, nes tai leidžia išvengti pasikartojančių diskusijų institucijose dėl e, teisėkuros procedūros kiekvienu atveju tik, ir visos institucijos nuosekliai tai taikydamos iš to tik tai laimės. Kaip matėte, pastaruosius porą metų ir mėnesių e, komisija nėra, mm, neturi kažkokių tai šankstinių institucinių nuostatų dėl vienų ar kitų e, aktų e, pasirinkimo. Turime bendrą supratimą, taikome bendrus kriterijus ir Ir aišku, teisė kūrininkas e, yra atsakingas už tai, kad įtrauktų detalės nuostatas į patį teisės aktą, o ne deleguotų tų įgaliojimų komisijai. Tačiau, bet kuriuo atveju turim būti atviri komisija, yra pas, pasiryžusi vykdyti konsultacijas įgyvenę deleguotus e, aktus. Uh, E, komisija pasiryžusi išsamei informuoti parlamentą apie ekspertų sutikimus, kviečiame ir jūs ten dalyvauti. Žinau, kad e, per pastarosius mėnesius e, buvo atvykę stebėtojai ir esu pasirengęs tai aptarti artėjančiose diskusijose nesenai parlamento tarybos ir komisijos tarnybos vykdė išsames techninės diskusijas dėl gairių. Uh, dėl to, kaip e, atskirti gyvendimo ir deleguotusius aktus, ypač kai kalbama apie daugiametę finansinę programą, nes tai patėtų ateityje tolesniem dėrybom. Žinau, kad diskusijos labai sudėtingos yra. Norėčiau padėkoti pirmininkui už tai, kad atliekate šį svarbų darbą Europos parlamento vardu ir tikiuosi, kad e, galėsime ir šiuo e, klausimu pasiekti pro, proveržį e, pirmininkaujant Airijai. Mums reikia pasinaudoti kiekvieną dieną, kad galėtumėm parengti kiekvieną teisės aktą, kad būtų galima pasinaudoti daugiametinę finansinę programą, kad ji pradėtų veikti nuo kitų metų sausio Labai svarbios buvo mūsų diskusijos su parlamentu, kad būtų baigtas e, suderinimo procesas, e, darbo lieka dar nemažai. Ir e, kalbant apie prak teisės aktus, 11-aisiais e, patvirtinamėm įsipareigojimą, kad iki kadencijos pabaigos baigsime šitą darbą. Ir norėčiau Jūs informuoti, kad komisija dabar kaip tik tai baigė renkti pasiūlymus skirtus teisės aktams suderinti. Ten e, vis dėlto e, dar minima senoji procedūra e, su e, tikrinimo teisė, tai bandoma suderinti su nauja sistema pagal Lisabonos e, sutartį. Na ir praktiškai bus teikiami trys suderinimo pasiūlymai. Pirmosios du kolegija patvirtins per artimiausias dienas reguliavimo procedūra su tikrinimu bus transformuota į deleguotus aktus. Ir dar kitas pasiūlymas bus patvirtintas iš karto po, po to. Analizė čia dar nebaigta. Ir dar pabaigai trumpa informacija, paminėsiu pasiūlymus. Tai ir tikiuosi, kad čia jau pasiekti paskutiniai trilogo etapai, nors pažangos dar reikia nemažai pasiekti, ypač dėl pasiūlymo, dėl e, Europos politinių partijų ir fondų. Manau, kad padaryta nemažai e, paskutinėme e, politinio trilogo rate. Tiesą sakant, mane nustebino kad ne visi mūsų pasiekti politiniai susitarimai parlamento pranešėjų ministro lygmenių nevirto kūnų, jeigu neperėmė ekspertai dirbdami savo darbą, tai netapo tekstu. Ir tikiuosi, kad mums vis dėlto pavyks išspręsti neišspręstus klausimus, kad būtų galima baigti diskusijas, tebe pirmininkaujant Airijai, bent jau politinio sustarimo formą, kad būtų galima sparčiai stumtis į priekį, pirmininkaujant Lietuvai. Manau vis dėlto, kad tai įmanoma. Tiesiog turime parodyti daugiau politinės valios ir ryšto, kad išspręstumėm tos klausimus. Ir dar kita jautri tema, tai personalo darbo tvarkos taisyklių reforma. Tai yra neatsiejama dalis susitarimo dėl daugiametės finansinės perspektyvos, nes akivaizdu, kad dalis uh, E, tos programos e, bus tarp institucinės susidarimas, o tai siejasi su personalo darbo tvarkos taisyklių reforma, tai tvirt, bus tvirtinama kaip vienas paketas. Daug dirbame šiuo pasiūlym, su šiuo pasiūlymu, per porą metų praradome labai daug laiko, nes taryba nenorėjo keisti savo pozicijos, laikėsi laukimo e, strategijos vykstant dėrybom dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Na, o dabar, manau, jau e, liko nedaug iki sustarimo. Pirmininkaujantį Airiją dalyvauja labai sudėtingose e, dėrybose, turime būti realistai. Ir visos institucijos turi e, būti realistės. E, tikiuosi, kad per ateinantį e, trilogą įveiksime visas e, kliūtis ir bus pasiektas teigiamas rezultatas derantis dėl paketo, dar pirmininkaujant airiai. Ačiū pirmininkė už suteiktą laiką, bandžiau greitai apžvelgti visas temas, pabrėžiau tai, kas svarbiausia jų, jūsų komitetui ir, žinoma, esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus. Dėkui. E, komisijos nariui. Iš tikrųjų, temratas buvo labai platus. Dabar suteikiu žodį komisijos, komiteto nariams. Luigi. Io vorrei ringraziare il Norėčiau padėkoti vicepirmininkui Šefkovičiui. Visų todėl, todėl, kad e, jisai remdamasis e, bendrijos e, teisė pateikė pasiūlymą visų pirma parlam, par, parlam, parlamentui, jūri komitetui. Aš atidžiai stebėjau padėtį ir per plenarinį posėdį ir, ir to, to, tolesnės diskusijas Taip pat e, norėčiau padėkoti vicepirmininkui už malonų bendradarbiavimą. Toliau dėl temų ir dėl, administracinės, e, dėl administracinio darbo komisijoje. Man atrodo, kad e, komisija iš tikrųjų dirba plačiam darbų bare. Praktiškai čia kalba sukosi apie ištisą kodeksą, jeigu taip galima pasakyti. Nenoriu dabar gilintis į detalės. Tačiau šiame kontekste mums iškyla rimta problema, todėl kad ES siekia įtvirtinti Europos pilietybę ir siekia piliečių pasitikėjimo ir siekia įtvirtinti teisėtumą. Tad e, Šiame kontekste reikia užtikrinti visų pirma, kad ES būtų prieinama ir kad jinai būtų artima piliečiams, kad atlieptų jų lūkesčiams, nes antraip Europos pati idėja, kokia jinai graži bebūtų, nebus pakankama, nes piliečiams reikia konkretumo. Taip, du dalykai. Administ administraciniai aspektai ir smart regulation. Dėl administracinės teisės procedūrų 298 sutarties straipsnis. Tai yra iniciatyvos e, pagrindas. Komisija iš tikrųjų atliko e, puikų darbą ir buvo gilinamasi į labai didelį skaičių šaltinių, buvo parengtas e, pranešimas tavo iniciatyva ir jisai buvo patvirtintas ir mūsų komitete, ir plenarnėme posėdėje labai dėlė balsų dauguma. Jūri komitetas reikalavo, kad e, būtų įvertinta papildoma nauda, pridėtoji vertė. kad e, ir, ir kad būtų pateiktas teisėkuros pasiūlymas dėl administracinių procedūrų. Aš e, manau, kad e, tuo būdu buvo paskui pateiktas labai aiškus tos papildomas naudos įrodymas. Bet aš dabar noriu pasakyti, jog iš tą patirties žinau, kad administracinių procedūrų teisės aktų rengimas užtrunka labai ilgai ir kartais reikia 20 metų, kad e, tie, tie aktai taptų realybę. Administracinės struktūros nemėgsta, kad jų veikla būtų reglamentuojama. Ir, ir, ir, ir, ir bando remdamasi skaidrumu daryti taip, atsiprašau, bando vengdama skaidrumą daryti taip, kad tos nuostatos nebūtų įgyvendintos. Nenoriu dabar kalbėti, aišku, apie Garibaldį ir savo šalį, bet taip yra. Aišku, yra keletas metodų. Yra negatyvus metodas ir negatyvus ir, ir pozityvus metodas. Galima reglamentuoti per daug smulkiai tos dalykus, numatant kiekvieną smulkmeną, tačiau tai neužtikris administracinės struktūros e, e, veikimo veiksmingumo. Juk mes e, to nenorime, tik tai norime, kad tam tikros teisės čia būtų įtvirtintos. Yra Amerikos sistema, kurioje pagrindinės teisės yra apibrėžtos esminėse teisės aktuose ir to būdu sistema netampa griozdiška. Mes norime, kad būtų tokios nuostatos ir parlamentas yra komisijos natūralus sąjungininkas siekiant e, šitų tikslų, nes komisija čia remiasi Europos integracijos idėjomis, o parlamentas visiškai joms e, pritarė. Ir būtent todėl, pabrėžiu, mes turime eiti šituo keliu ir e, turime nugalėti tas abejonės, pašalinti tas abejonės, kurios vis dar susijusios su, su nuogastavimu, kad komisija eina ne visiškai teisingų kelių ir kad toks reglamentavimas apsunkins administracinį darbą. Aš manau, kad reglamentavimas turi būti minimalus, tačiau jisai turi užtikrinti tam tikrą tvarką tame administracinėme pasaulyje ir, ir visose procedūrose, todėl kad dabar yra labai daug skirtumų tarp valstybių narių Mes tu, o mes turime sukurti tokias sąlygas, kurios užtikrintų didesnį veiksingumą. Ir pilietis, kuris e, kreipiasi į Europos institucijas, jisai tarytum veikia administracinėje rinkoje. Ir e, Čia turi būti užtikrinamas to piliečio teisės. Čia kalba sukasi apie tam tikrų paslaugų teikimą arba pardavimą, tik tai čia jos vyksta nekomerciniu pagrindu. Nes jeigu Italijoje nueini į kavinę ir gauni kavos, kuri nepanaši į kavą, tačiau kuri panaši, panaši labiau į buljoną, tai e, tuomet to, toje rinkoje tas, kuris e, parduoda tokią kavą, negalėtų, nebegalėtų e, išsilaikyti. Tad turi būti teikiamas tinkamas e, paslaugos ir tas reglamentavimas turi užtikrinti geresnę kokybę, turi užtikrinti ne tik tai profesinį pasididžiavimą tiems, kurie teikia tas paslaugas, bet ir tinkamos kokybės paslaugas piliečiams. Šituo atveju mūsų kalbamojų atveju turi būti einama būtent tuo keliu. Čia pirmininkui noriu pasakyti, jog jūsų iniciatyvoje yra numatoma prievalė. Du šimtai devyniasdešimt aštuntas e, Lisabonos sutarties straipsnis čia yra pagrindas tų dalykų. Ir mes norime, kad reikalai pajudėtų į priekį ir kad administracinių struktūrų pasipriešinimas būtų nugalėtas. Aš puikiai suprantu komisijos nari ir suprantu, kad galbūt ir kai kas pačioje komisijoje, administracinėse struktūrose ne visiškai supranta jūsų idėjas ir sėkimą reglamentuoti šitos dalykus. Tačiau aš manau, kad tai labai svarbus dalykas ES gyvenimui. Keletas žodžių dar apie e, tar, tarnautojų, Europos tarnautojų e, veiklą reglamentuojančius aktus ir jų reformą ir smart regulation. Stokholmo programa ir Lybė, ir AFKO komitetas, ir Jūri komitetas e, rengia bendrą pranešimą dėl Europos teisingumo erdvės, e, apie tai, kaip kuriama šita erdvė ir kas nuveikta iki šiol. Tad e, norime apibendrinti padėtį ir įtvirtinti čia tam tikrus principus ir manau, kad šitie dalykai taip pat yra labai svarbus, kaip jūs ir sakėte, ponė vice pirkininkė. Mes e, priėmėme tam tikrą skaičių direktyvų ir reglamentų dar iki Stokholmo programos ir tuo būdu ES sukūrėme korpus juris labai didelės apimties e, tokį teisiną, pagrindų teisiną, kuris numato šios ryties pagrindinės e, taisyklės. Ir kuomet toks darbas pateikiamas e, piliečiams ir kuomet matome, kiek yra privalumų piliečiams ir kuomet matome, kiek dalykų vis dar lieka stalčiuje, kuomet matome, kiek teisėjų taiko tas e, taisyklės, kiek praktiškai visą tai įgyvendinama. Nes mes turime ne tik tai renkti teisės aktus, bet tikrinti ir kokiu laipsniu jie yra įgyvendinami. Net ir nacionaliniai parlamentai, priimantis įstatymus, kartais taip pat čia neveikia e, visko, ką turėtų veikti ir, ir, ir nebūtinai atlieka viską taip, kaip reikia, todėl turime išsiaiškinti, kas realiai yra daroma siekiant įtvirtinti Europos e, pilietybę. Dėkui. Dabar žodis poniai Lichtenberger. Ačiū. Iš esmės galėčiau pratesti tai, ką šnekėjo kolega. Šiais metais vėl rengiu pranešimą apie bendryjų teisės įgyvendinimą. Jau e, keletą metų tuo užsimu ir e, šis darbas labai nuvilia, nes e, nepaisant plenarinio posėdžio pritarimo <clears throat> vis visi skundai dėl bandomųjų projektų, dėl e, kitų dalykų lieka neišspręsti ir visa tai tiesiog įsijasi su tuo, ką ką tik sakė ponas Berlingueras. E, Vokietijoje yra teisinis išsireiškimas tie, e, kurie yra pasmerkiami taisyklėje ar kuriems yra taikoma taisyklė. E, e, tie, kurie laikosi tų taisyklių, turėtų mums atgalinę informaciją suteikti, ar tai, kas yra sutarta tarp institucijų, tarp ir trialogus iš tikrųjų atneša tuos rezultatus, kurių buvo siekiama pasiekti. Mums reikia žinoti, ar valstybės narės įgyvendina nuostatas ir nebūtinai vien tik tai popieriuje. Mums reikia žiūrėti, kaip vietose tai yra daroma. Tarkime, vairuotojams, kurie keliauja į mm, dideliais atstumais, reikia nustatyti e, maksimalus darbo trukmės ir e, poilsio taisyklės. Tai visiškai suprantama. E, na ir ES, e, pokalbėsi tarp tarybos ir, ir komisijos ir taip toliau priemė tam tikrą sprendimą valstybės narės e, perkeli į savo teisės aktus ir paskui nekontroliuoja, kaip e, nuostatus yra vykdomas. Ir, ir vadinasi, nieko šitais teisės aktais nėra pasiekiama. Ir tada jau ES yra kaltinama, tarsi tai būtų mūsų kalti. Mm. Daugelį sričių aš bandžiau uh, ieškoti bent kiek teisingumo, bet e, aiškėja, kad daug valstybių narių praktikoje neįgyvendina tų e, nuostatų, o kaltė e, atitenka ne nacionalinėms vyriausybėms, o Europos Sąjungai. Taigi mums reikia ne tik atgalinio ryšio apie tai, ar, ar kažkas per daug ar per menkai yra reglamentuojama. Kita E, sritis yra paklausti, ar tas sunkus darbas, kurį taryba ir komisija ir parlamentas draugė atlieka, iš tikrųjų yra įgyvendinamas vietoje. Ir e, tada jau atsiranda tam tikras konfliktas tarp valstybių narių, kurios e, tuos teisės aktus įgyvenina, ir tų, kurios neįgyvendina. Jeigu pažiūrėsite į komandiruotojų darbuotojų direktyvą, tai susidurime su aiškiu socialiniu dempingu. E, kai kuriuose valstybėse narėse toks darbas yra labai griežtai reglamentojamas, o kitose nėra kontroliuojamas ir tai priveda prie didžiulių uh, problemų, bet e, galų gale ne valstybės narės už tai yra kaltinamos. E, kaltė visada atitinka vadinamai Europos Sąjungai. Todėl mes visi tu, esame suinteresuoti tame tarpe ir mm, e, Europos dvasios kontekste mes turime labiau kontroliuoti, ar tai, ką mes nusprendžiame, iš tikrųjų yra įgyvendinama. Nes e, antraip bus valstybių narių, kurios įgyvendina direktyvas, kurios ne. Tai akivaizdu visiems, kas e, susiduria su teisė. Todėl aš manau, kad e, labai svarbu turėti labai aiškės ir tikslės taisyklės ir įstatymus iš vienos pusės, bet taip pat e, svarbu yra tiek pat energijos e, ir pasangų skirti užtikrinant, kad ta teisė būtų tinkamai gyvendinta valstybėse narėse. Nes jeigu valstybėse narėse jeigu kai kurie įstatymai nėra taikomi ar nepilnai yra taikomi, e, situacija pasidaro labai sunki. Aš e, sakyčiau, kad komisijai dar daug reikia padirbėti įgyvenimo srityje. E, dar vienas aspektas, kuris man rūpi, yra prieigos prie dokumentų aspektas, galimybė suspažinti su dokumentais. E, čia padėtis nėra patenkinama, apie tai kalbėjome ne kartą. Europos Sąjunga skaidrumą laiko viso teisėkuros darbo pagrindu. Bet šiuo atveju mes tiesiog tuščiai kalbame mums būtina iki šios kadencijos pabaigos tas problemas išsprendti. Išspręsti reikia ieškoti tokių sprendimų, kurie e, atlieptų mūsų piliečių lūkesčius, kuriems reikia, kad teisėkuros procesas būtų skaidresnis ir atviresnis. E, Nenorėčiau čia leistis į smulkmenas. E, gauname prieštaringos informacijos, bet sprendimą aš norėčiau matyti čia. Ir dabar tai yra mūsų skola mūsų piliečiams. Galėčiau pasakyti taip pat keltą žodžių apie deleguotusius ir įgyvendinimo teisės aktus. E, tiesa, reikia padėti tinkamai apibrėžti ir ieškoti sprendimų toms problemams, kurios egzistuoja. Bet e, čia neturiu jūsų asmeniškai galvoje, bet e, pastaruoju metu keletas komisijos narių, kurių darbas taip pat ir jūsų darbą įtakoja. Ir mes matome, kad komisija E, vis e, plačiau naudoja deleguotuosius aktus, kur e, įgyvendint nuostatas, kurios turėtų būti teisės akto norminėje dalyje. Tad tai reiškia, kad labai daug dalykų ir sprendimų priimama už komisijos uh, uždarų durų. E, ir kai kada nueinama per toli, sakysime, kai buvo svarstama apie kūno skanerių panaudojimą, tai e, sukelia didelį nerimą e, tarp ES piliečių. Tas procesas tuo metu buvo reglamentuojamas komitologijos procedūra. Ne, ne jūs tuo metu buvote atsakingas komisijos narys, bet tendencija tokia, kad kritiniai sprendimai priimami e, deleguotaisiais aktais už uždarų durų. E, viskas yra paverčiama administraciniu aktu ir tai daro e, administracija atsakinga už tuos dalykus, kurie iš esmės turėtų būti parlamentiniai sprendimai. Taigi, skaidrumo problema, nes mes matome, kad e, dabartinė praeitis netitinka skaidrumo dvasios. Ponas Belingeras e, kalbėjo apie padėtį savoje šalyje, aš į savo šalies e, padėtį nekalbėsiu, jis ten paminėjo kavą, mes jo gal dvi šalių pagrindu tai aptarsime. E, pasakys tik tai, kad mano šalyje egzistuoja labai stipri administracinė kultūra, o čia 27 administracinės kultūros viena su kita nuolat susiduria. Taigi mums reikia būti nuoseklesniems, aš labai didžiuojasi skaidrumu žiūrėdama į ES ir lygindama su tuo, kas vyksta kai kuriuose valstybėse narėse, jų administraciniuose procesuose, ypač bendraujant e, politikams su administracija. Taigi e, aš didžiuojasi ES skaidrumu ir labai tikiuosi, kad jūs, ponė komisijos nary, mane paremsite Jūs turite būti tas įspėjamasis balsas komisijoje e, ir e, sakyti, kad e, visas svarbios nuostatos ne, ne, negali vien būti nusiųsti į administracinius biurus, o paskui sukelti pasipiktinimą gatvėje. E, šias problemas reikia spręsti. Artėja Europos parlamento rinkimai. Visas tas problemos bus diskusijų objektu. E, susidurime su daugybė problemų šiuo metu ir galime jas spręsti tik tai užtikrinant visišką skaidrumą. E, sum, sumaištis kuri susijusi su e, tendencija atmesti e, Europos Sąjungą. E, visa tai yra labai svarbu. Aš manau, kad reikia taip pat užtikrinti ir galimybę žmonėms susipažinti su dokumentais. Visą tai labai svarbu. Aš norėčiau daugiau politinį įvertinimą pateikti todėl kad e, esu dalyvavęs labai daugelį diskusijų šito klausimu. Tai aš e, manau, kad e, į Europos kultūrą jau yra įsitvirtinęs tam tikras tikslas, tai yra bendrijos teisės reglamentuojančios piliečių laisvės bei administracinį veiksmingumą harmonizavimas. Galiu pasakyti, jog tikrai vyko įdomios diskusijos šito klausimu ir jūsų pranešimas bei keitimasis nuomonėmis, vykdant struktūrinį dialogą tarp parlamento ir komisijos, buvo labai turiningas. Aš manau, kad uh, Tai liečia visus piliečius ir ypač dabar krizės sąlygomis Europoje, kaip sakė kiti kolegos, yra įvairių reakcijų ir pamatysime, kaip viskas vyks per kitus rinkimus parlamento. Aš esu optimistiškai nusiteikęs ir čia reaguoju į tai, ką sakė ponas Berlinger. Aš esu šiek tiek optimistiškiau negu jisai nusiteikęs. Esu taip pat sukaupęs nemažą patirtį darbo Italijos parlamente. Žinau, kad labai svarbu yra skaidrumas ir įstatymai turi būti priimami ir vienami skaidriai. Biurokratai bando tą skaidrumą sumažinti. Galbūt žinodamas, e, kokios yra Italijos e, teisinės tradicijos, buvau gana skeptiškai nusiteikęs dėl poveikio vertinimo studijos. Nes e, tokie, tokios vertinimo studijos vertina, ar tam tikros teisinės nuostatos yra veiksmingai įgyvendinamos. Ir čia kalba sukasi apie tam tikrą prevencinį vertinimą iš principo tai yra racionalu, tačiau problema lygiai problema yra panaši kaip ir e, administracinių procedūrų atveju. Mes norime, kad e, Europa būtų artima piliečiams, kad, e, kad jinai veiktų tinkamai. Kolega Berlinger puikiai pabrėžė šitos aspektus. Aš manau, kad šitie dalykai yra labai svarbus. Todėl, kad e, labai svarbu, kad tos procedūros nebūtų biurokratiškos. Ir čia turėtume atlikti teigiamą poveikio vertinimą ir turėtume sugebėti parodyti, kad vis dėlto Europa yra statoma remiantis tam tikrą dvasę ir kad yra įmanoma išspręsti esminės problemas veikiant e, kartu. Ir šituo atveju per procedūras mes spręstume tas esminės e, problemas. Aišku, diskusija apie Europą vyksta jau senai. Ir tai, kas yra dabar piliečių, nebe, ne, pilietį ne, nebūtinai tenkina, kalbama apie piliečių Europą, laisvių Europą. Tačiau e, piliečiai žiūri į Europą kaip į tam tikrą supranacionalinį darinį. Ir galvojant dabar apie tą vertinimą, turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti, kad piliečiai pasitikėtų labiau Europą. Dėkuoju dar kartą Jums už pasisakymus ir idėjas. Dėkuoju. Norėčiau pasveikinti ponios e, Lichtenberg atvežta e, į parlamentą studentų grupę. Norėčiau dar grįžti prie deleguotų teisės aktų. Aš e, manau, kad mes turime turėti omenyje, jog jeigu buvo problemų, tai nebūtinai yra visuomet parlamento kaltė. Ir kalbant apie e, deleguotus teisės aktus, kurie reglamentuoja, pavyzdžiui, lemputes ar, ar panašiai, tai parlamentas visuomet dosniai elgesi e, šitų teisės aktų atžvilgių. Tačiau galų gale vis dėlto komisija tarė galutinį žodį ir tai nėra gerai. Todėl e, per komiteto pirmininkus, per pirmininkų sueigą veikiant mes turime siekti ir jau buvo priimtas sprendimas to klausimu, kad būtų atlikta peržiūra šitų dalykų ir kad būtų išvengta ekscesų. Ir aš manau, kad mums pavyks tai padaryti ir tabako gaminių srityje, ir kitose srityse. Pamatysime, kaip mūsų vadovybė reaguos į tai. Aš girdžiu tai, kas sako komisija, žinau, kad e, dėl techninių aspektų iškyla nemažai problemų, kartais iškyla koordinavimo problemų techninių lygmenių ir kyla klausimas, kaip horizontaliai būtų galima optimaliau spręsti problemas. Aišku, yra grįžtamoji informacija teikiama, taip pat e, teisės tarnybos pateikia tam tikrų išlygų ir nėra paskui susitariama dėl kai kurių dalykų ir diskusijos vėl prasideda iš naujo. Man atrodo, kad institucijose ir galbūt ypač e, pas mus kuomet e, yra kalbama apie deleguotus teisės aktus ar gyvenimo aktus, į tai žiūrima kaip į tam tikrą valdžios svertą jėgos svertą. Tačiau turime galvoti apie jų pagrindinę esmę. Juk čia kalba sukasi apie kompetencijos delegavimą. Aš galiu deleguoti tik tai tą kompetenciją ar tuos įgaliojimus, kuriuos pats turiu. Tačiau jeigu tai susiję su tam tikromis tam tikrais konkrečiais aspektais, su administraciniais aspektais, tai vargu ar tai yra deleguoti teisės aktai, tai yra įgyvendinimo aktai. Tad šitos dalykus iš tikrųjų reikėtų tikslinti ir žinome, kad teisingumo teismas kai kuriais atvejais yra pateikęs savo nuomonę. Tad e, kartais yra susitarama dėl to, kad iš deleguotų teisės aktų e, būtų ir, ir, išbraugiami tam tikri dalykai, kad jie būtų įrašyti į, į pagrindų teisės aktą. Komitologijos procedūra aišku, kad tarp institucinės sutartis, dėl kurios buvo susitarta anksčiau, teigia, jog komitologijos e, srityje nėra privalomo kreipimosi į ekspertus, tuo tarpu kitose srityse yra. Aš manau, kad reikėtų tokios prieigos ir komitologijos e, srityje, nes tai, tai būtų komisijos geros valios parodimas. Mes žinome, kad tarp institucinė sutartis to nereikalauja, tačiau yra galimybė, jinai ir nedraudžia to daryti. Mes žinome, kad e, ekspertų skaičius sumažintas iki 600 ir dabar jų mažiau negu buvo kadencijos pradžioje, bet aišku, tuo, tuo metu padėtis buvo kitokia ir dabar padėtis kitokia negu darybos, darybų pradžioje. Komisija turėtų pagalvoti, galbūt galima būtų numatyti tam tikras išimtis tais atvejais, kuomet ta, ta prieiga prie eksperto būtų naudinga. sakykime, dėl rinkos paketo būtų visiškai prasminga, kad e, mūsų ekspertai, pavyzdžiui, dalyvautų tose komitologijos diskusijose. Dėl administracinių aspektų visiškai pritariu tą, ką sakė ponas Berlinguer, tačiau e, pridurčiau štai, ką paskutinėme sakinyje čia yra sakoma, kad e, čia yra siūloma, kad komisija pamastytų apie tai, ar nereikėtų turėti centrinio tinklalapio administracinėms procedūroms. Komisija galbūt turėtų kodifikuoti egzistuojančią administracinę teisę. Žinau, kad tai užtruktų nemažai laiko, tačiau kitais metais įmanoma galbūt būtų e, tai daryti, nes dėl rinkimų turėsime daugiau laiko Ir e, komisija galbūt jau galėtų galvoti apie tai ir pasitarti su savo e, struktūromis, kad e, nauja komisija jau po rinkimų pas, pateiktų konkretų pasiūlymą šito klausimu. O dabar vėl suteikiu žodį vicepirmininkui, kad jisai reaguotų į pateiktus klausimus. Prašom, žodis jums. Thank you very much, Mr. Ačiū, pirmininkė. Ačiū visiems kalbėjusiam už išsakytas pastabas, klausimus ir prisipažinsiu, ir aš itališkos kavos mėgėjas. Tai turbūt vienas iš būdingo itališko temperamento šaltinio, tuo ypatinga jūsų e, šalis. Ačiū už jūsų pranešimą, tai padeda mūsų diskusijose judėti į priekį kad pasiektumėm, kad Europos administracinė teisė būtų aiškesnė, arčiau piliečių, geriau suprantama. Kokia kyla dilema komisijai? yra sudėtingi e, ryšiai tarp bendrosios teisės ir specialiosios teisės, leks specialis. Kita problema, jei nori atsižvelgti į įvairiausius niuansus e, visų kitų teisės akto. Jeigu norėtumėm viską patalpinti po vienu stogu, tai sukurtumėm teisinį monstrą. Ir iš tiesų E, čia nepadarytumėm piliečiam paslaugos atvirkščiai, aš kitas kraštutinumas būtų pernelyg, supa, pernelyg supaprastinti teisės aktus ir tiesiog neliktų labai e, svarbių šiandienės teisės dalių. Tad turime galvoti, kaip pasiekti, kad tai būtų racionalu, praktiška kad piliečiams e, tai būtų lengvai suprantama. Vieną, ką pažadėjau, tikiuosi, kad tai bus galima greitai padaryti, tai sudėti e, viską į vieną interneto tinklalapį skirtą ES teisė ir tikiuosi, kad su jūsų pagalba pasieksime, kad, e, kad piliečiams tai bus lengvai suprantama, kad galėtų ten rasti tai, ką jie nori rasti. Uh, Antra, norėčiau pasveikinti jūsų indėlį į diskusijas. Ponas Berlingeris apibendrinamas tai pasakė, kad galbūt reikėtų susitelkti bendrus principus į atsaką piliečiams apie pagrindinės piliečių teisės, kai, tarkim, kreipiasi institucijas, jeigu yra vėlu, vėluojama, vilkinama, tai reikėtų pagalvoti apie galimybę susitikti su atitinkamais e, tarnautojais atsakingais už, už tą konkretų atvejį viskas turėtų būti labiau e, žmogiška, kad e, piliečiai lengviau viską galėtų suprasti. Ir čia turėtumėm dirbti kartu, Manau, jog e, bus galima rasti gerą sprendimą, esu dėkingas už jūsų indėlį, vertinga jūsų patirtis yra, ieškojau ir, ir pavyzdžių, ir tai girdėjau ir jūsų šiandieninėje kalboje, ir tai, kas minėjote Italijoje, iš tiesų tam prireikė 20 e, metų, kitose e, valstybėse nusprendė to išvengti, Prancūzija galvoja grįžti prie plėtoti akivaizdus pavyzdys to, kaip, kaip tai sudėtinga, komplikuota ir be to, kaip minėjo panė Lichtenberger, reikia dar apjungti, sujungti 28 skirtingas administracinės kultūras, reikia aiškių nu, principų kad piliečiai galėtų suvokti, kai, kai užsimesga tas administracinis ryšys su ES institucijom. Uh, Ir e, vėliau dar, dar šiais metais pateiksiu jum konkretesnių minčių e, apie tai, kad būtų galima pasistumėti į priekį dar iki šios kadencijos pabaigos. Kitas klausimas, kurį žinote, ir tai nėra susijęs su piliečiais, tai e, yra visuomenės informavimas apie teisę, sprendimus priimus ES lygmenio. Uh, Mm, esu lankęs, lankęsis valstybių narių parlamentuose, skiriau laiko konkrečiom šalim skirtų rekomendacijų rengimui. Ir e, rudenį pirmą kartą paprašysime Europos parlamento atsiūs, atsiųsti nacionalinių biudžetų projektus, kaip, kaip paprašėme pirmą kartą tai padaryti, jie nu, nustebo, tai yra ES teisės aktų dalis, tai jau, jau kuris laikas, kaip numatyta yra, bet jie nustebo. Ir tai mačiau ir tarybos e, susitikimuose, ir e, kaip nuolatinis atstovas e, ir vadovų taryboje, tai mačiau, mačiau tą nuostabą, o turbūt Neto tikėtumėmės aukščiausių lygmenių. Taigi mūsų atsakomybė yra didinti informatumą, turime užtikrinti, kad būtų žinoma apie ES teisę, teisę kad tai būtų um, gyvendinama ir kartu turime skleisti šitą informaciją. Tai nelengvas darbas, tačiau manau, kad turime stengtis padaryti, ką galime ir kaip įmanoma plačiau skleisti tą informaciją. Dėl išmanaus reguliavimo. Čia vėlgi daug ko pasimokome. Žinau, kad buvo nemažai skeptikos, kaip panas Garmanė minėjo iš pat pradžio, ar tai dar, dar nebus dar vienas biurokratinis košmaras. Tačiau e, kasmet išmokstame, kaip dirbti geriau, įtraukiame naujus elementus į poveikio vertinimą, įskaitant uh, europinę pridėtinę vertę, socialinės pasiekmes. Manau, kad poveikio vertinimo valdyba komisija jau įgyjo mm, neblogą mm, reputaciją, turint galvoje apie tai, kiek pasiūlymų parengiama yra, kiek nesiunčiama ir um, Dabar e, norime pradėti naudoti poveikio vertinimą skirtą e, pagrindiniams deleguotėms aktams. Galvojame apie tai, kokios būtų praktinės taikymo pasiekmes. Manau, kad glaudžiai bendradarbiaujant su Europos parlamento vertinimo padaliniu, uh, bus galima bendrai renkti metodologiją ir, manau, parodysime e, kelią e, nemažai valstybių narių vyriausybių, kaip atlikti poveikio vertinimą rengiant teisės aktus. Dar vienas dalykas, ką darysime ir tai bus mano atsakymas e, poniai Lichtenberger. Ekspost vertinimu sieksime įvertinti uh, pagal sektorius, kas neveiksminga, kas apsunkina piliečių gyvenimą, kas neduoda naudos. Taip pat norėtumėm vertinti įgyvendinimą, kaip teisės aktai įgyvendinami, kaip galima juos tobulinti. Bet žinote, kad Komisijos tarnybos ir taip labai daug dirba ir čia turime e, pasikliauti bendradarbiavimu su institucijom, valstybėm narėm. Mes nenorime kiekvieną progą tempti valstybių narių į teismą, nes dėl to santykiai pasidaro tik labiau uh, įtempti. Kaip tik tai uh, todėl ir pradėjome įgyvendinti uh, bandomąją uh, programą. Um, bandom parodyti valstybėm narėm, e, kaip jos galėtų ištaisyti klaidą. Štai, pavyzdžiui, kito termino turite tai padaryti, jeigu to nepadarysite, eisime į teismą. Ir turiu pasakyti, jog e, rezultatai džiugina, tačiau pritarsiu Jums. E, raktas gyvendinimas, ne tik tai kalbant apie teisės aktus, bet kalbant ir apie sprendimus. Uh, Nes, žinote, neretai e, bendrųjų reikalų taryba atstovauju e, komisijai ir kalbame apie gyvendinimo e, spragas, kai, tarkim, varsybių virsybių vadovai nusprendžia kažką tai gyvendinti pavasarį, ateina ruduo žiema, o sektorinės tarybos, tarkim, nieko nepadaro, niekas negyventi. Dėl galimybės gauti informaciją, žinau, kad tai svarbu, tai svarbi tema. Uh, jautrus klausimas. Tai prioritetas Europos parlamentui. Čia dirbame pagal galiojančius teisės aktus. Galiu Jums e, pateikti naujasius skaičius. Pernai gavome apie šimtus prašymų susipažinti su dokumentais, 80 procentų atveju patenkintas prašymas. Aš 8 procentais atvejų iš dalies leisti susipažinti ir tik nedidelė dalis prašymų mesta. E, e, dalis buvo apskūsta ombudsmenui, nežinau, kiek pateks į teismą, tačiau skaičiai tikrai neblogi. Stengiuosi padaryti čia e, daug ką. Uh, ir netgi siūriau lisabonizuoti, jeigu taip galima apsakyti, 1049, kad būtų galima e, suteikti galimybę susipažinti su dokumentais e, ir kitom institucijom, dabar tik tai komisija gali tai padaryti, suteikti tokią teisę, išplėskime tai ir taikykime kitom institucijom, bet Europos parlamento pozicija buvo tokia, kad tada norėtų viskam tai pritaikyti. E, O dabartinė situacija tokia, kad nuomonės taip skiriasi taryboje Europos parlamente. Dėl to, kaip įslaptino dokumentai, kas laikoma įslaptinta informacija. Ir parlamento pirmininkui sakiau, kaip būtų galima spręsti šitą problemą, kad neįstriktumėm Manau, kad e, mums reikės e, šiek tiek daugiau politinės valios iš visų trijų pusių, kad būtų galima pasiekti proveržę su 1049 dėl deleguotų aktų. Juos reikėtų naudoti tik tai tada, kai žinome, kad yra baziniai teisės aktai. Tai svarbu, Tačiau galimi įvairūs kintamieji, kalbant apie gyvenimą, galimi priedai, konkretus politikos taikymas ir tai gali keistis. Ir labai sunku būtų keisti visą bazinę teisės aktą. Kaip tik todėl tokie galiojimai buvo suteikti komisijai. Kartu turėčiau uh, priminti, jog visi esame atsakingi, mes aišku teikiame pasiūlymą, bet teisėkurininkai, parlamentas, taryba jau po to turi suteikti tokius įgaliojimus komisijai, tai kad mes turėtumėm teisę keisti ir jūs turite teisę vetuoti bet kokį sprendimą, galite atimti suteiktus įgaliojimus komisijai. Todėl manau, kad To turėtumėm nepamiršti, kalbėdami apie deleguotus aktus. Dėl komitologijos ir ekspertų grupių Žinau, jo pastaruoju metu buvo problemų, kalbant apie ekspertų grupės. Manau, kad čia nemažai pasistumėta į priekį. Nežinau atveju, kai, tarkim, ekspertai būtų susirinkę ir uh, nebūtų buvę galimybės patekti į jų susitikimą parlamento atstovams ar ekspertams. Žinau, kad procedūra numatyta labai detali. Generaliniai direktoratai, kurie dirba su ekspertų grupėm, dažniausiai taip pat uh, siūlo, kaip būtų galima informuoti apie ekspertų grupių darbo atverkės kelis mėnesius iš anksto. kad e, Europos e, parlamento ekspertai galėtų dalyvauti. Siekiame e, didinti ekspertų grupių darbo skaidrumą. Dabar jau yra uh, tam e, skirtas tinklalapis, kuriame patikta informacija, kokios ekspertų grupės e, posėdžiauja, kokia darbo tvarkė, e, dalyviai nurodyti, konkretus asmenės arba institucijos, protokolai susitikimų dedami yra, nurodoma, kada, kada tolimesni posėdžiai bus, visa tai yra. Ir žinau, kad anksčiau to, to, to nebuvo. Uh, Dėl komitologijos procedūros buvo įvairių nuomonių. Ir ankstesnė diskusijose esame padarę e, išvadas, kad komitologijos procedūra suteikia galimybę valstybių narių atstovams stebėti, e, kaip e, komisija naudojasi gyvendinimo įgaliojimais. Tada yra tas klausimas, bet kai kalbame ekspertų grupės arba tiksliau komitologijos komitetus, e, ką turėtumėm daryti geriau, tai kad e, komitetų e, posėdžių negalima suplakti su ekspertų grupių darbo. Taigi, ponė Mm, pirmininkė, tikiuosi, kad atsakiau į daugumą iš klausimų. Jeigu galvotumėte, kad e, būtų daugiau klausimų, taip galėsime pratesdami mūsų dialogą e, į juos atsakyti ir savai mes suprantama, lauksime pono Berlinguero rekomendacijų jo pranešime ir tikiuosi susitikti su jumis dar iki šių metų pabaigos. Pirmininkas, dėkoju, galbūt dėl kiekvieno atskiro dalyko mes ir nesutarėme, bet e, vis tiek dėkoju Jums, e, tęsime mūsų dialogą ir jeigu reikės, teks dėl kai kurių dalykų ir pasiginčyti. Bet aš manau, <clears throat> dabar jau e, galime pereiti prie pono Rapkai pranešimo, o paskui steiksiu žodį ir komisijos atstovams. Um, ponas Rapkai, aš e, kiek pamenu, pereitais metais mes e, su komisija dėl to esame sutarę. E, susitarėme dėl e, būtinybės turėti vidaus rinkos informacijos sistemą. Ir Todėl aš pasiūlyčiau, kad galbūt pirmiausia mes išklausytume šios sistemos pristatymą, o paskui testume pokalbį. Taigi komisija galėtų pradėti pristatydama e, vidaus rinkos informacinę sistemą, o paskui galima bus padiskutuoti dėl mano pasiūlymų ir pateikti pastabų, nes jau spaudžia mus laikas. Komisija, tada žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labas vakaras. Jūs e, matysite skaidres, kai darysiu pristatymą. Ir tai leis jums geriau įsivaizduoti, koks yra teisėkuros pasiūlymas. IMI yra vidaus rinkos informavimo sistema online, apsaugota ir daugia kalbė sistema, ir jinai leidžia kompetentingoms ES administracijos struktūroms e, komunikuoti tarpusavyje. Visų pirma, šioje sistemoje yra įmanoma nustatyti, su kuo yra bendraujama, kas yra kompetentingas atsakyti į mano klausimus ir paskui, nepaisant kalbinių kliučių, e, galima komunikuoti. Tai yra galima vartoti savo paties kalbą naudojant tam, tikrus, e, tam tikras formas, kurios yra automatiškai verčiamos. Du e, principai tuo būdu labai palengvina administracinį bendradarbiavimą. E, viena e, iš tų sistemų veikia jau nuo 2008 metų. Mes parengėme tą sistemą siekdami palengvinti profesinių kvalifikacijų ir uh, E, paslaugų direktyvų įgyvendinimą, tačiau dabar ta sistema naudojama septynioms skirtingoms rytims ir ta sistema ap, apima septynis tūkstančius kompetentingų struktūrų, kurios registruotos sistemoje. Tos struktūros yra įvairių lygmenų, nes e, tai yra e, administracinės struktūros vietinio, regioninio ar nacionalinio lygmens ir jos Tuo būdu gali keistis įvairia informacija. Dabar keletas žodžių apie įmi sistemos e, kitus aspektus. Tai yra paprasta sistema. Pakanka turėti prieigą prie interneto ir galima naudoti tą sistemą. Sistema yra e, nemokama ir e, ją naudoti yra labai lengva ir lengva suprasti. E, Kitas aspektas - duomenų apsauga, kaip pranešėjas ir sakė, yra e, įmi veikimo taisyklės, jos buvo priimtos pernai, pernai metais ir ten labai griežtai yra apibriešta asmens duomenų apsauga. E, Tai apima ir prieigą, bei domenų saugojimą, konfidencialumo priemonės. Visa tai yra suderinta su ES teisės nuostatomis asmens domenų apsaugos srityje. Toliau e, e, lankstumas. Imi buvo pradėta siekiant e, pagerinti dviejų direktyvų įgyvendinimą, tačiau paskui buvo išplėsta į kitas sritis be papildomų e, sąnaudų ir kuomet yra naujų komunikavimo tarp administracijos struktūrų poreikių, galima tą sistemą pritaikyti jiems toliau plečiant. Aš e, galėsiu pailustruoti, kaip jūsų teisėkuros pasiūlymams būtų galima panaudoti šią sistemą. Pavyzdžiui, paimame septintą straipsnį, kuriame kalbame apie šią sistemą. E, administracinė struktūra turi turėti galimybę autentifikuoti dokumentą, nustatyti, ar jis autentiškas. Sakykime, Portugalijos tam tikra struktūra gauna Vokietijoje išduotą gimimo liūdėjimą ir turi abejonių, ar tas dokumentas yra autentiškas. Tai visų pirma, reikės prisijungti prie šitos kompiuterinės sistemos. Ir sakykime, kad nežinoma, kam turi būti pateiktas klausimas, tai sistema duos informaciją apie tai, į ką reikia kreiptis į kokią struktūrą, pavyzdžiui, Berlyne, duomenų bankas duos tą sistemą ir paskui e, klausianti e, institucija turės užpildinti tam tikrą formą ir nusiųsti tą, e, tą formą su klausimu Vokietijos institucijai, užpildyti galima portugališkai būtų, ta kalba, e, kurios e, e ta, ta kalba, kurią klausianti institucija veikia ir visa tai bus automatiškai išversta gavėjui. Tad e, štai taip veikia šita įmy sistema, tokios pagrindinės jos funkcijos. Aš e, kalbėjau kol kas e, apie keitimas informaciją tarp dviejų institucijų, tačiau galima keistis ir daugia šalių pagrindų. Yra taip pat e, duomenų bankas, kuriame galima kaupti informaciją, galima kaupti taip pat e, įvairių dokumentų modelius. Tad štai trumpai, kas yra per sistemą IMI ir kaip ją galima panaudoti teisėkuros e, srityje. Labai dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Rapkai ir kitiems komiteto nariams. Ponas Rapkai. Na, sakėme, kad komisija pateiks savo pasiūlymą pirmiausia, gal turėtume suteikti tokią progą. Gerai, tada komisijai vėl steiksime žodį savo pasiūlymui pristatyti. Dėkuoju, panė pirminkė. Noriu padėkoti jūri komitetui ir e, ypač pranešioj ponui Rapkai už e, tai, kad taip greit inicijavo parlamente diskusiją dėl siūlomo reglamento, <clears throat> kurio tikslas yra supaprastinti tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje. Komisija pateikė savo pasiūlymą balandžio 24, o TVR taryboje ministrams šis dokumentas buvo pateiktas birželio 6, tai atitinka ES piliečių metų e, kontekstą, Stokholmo programos dvasę ir kitus uh, piliečių teisės įtvirtinančius dokumentus. Koks tikslas? Palengvinti gyvenimą piliečiams ir verslui, kai jie naudojasi viešais e, dokumentais e, kitose valstybėse ir taip pat sumažinti biurokratiją. E, nuo pilietybės ataskaitos už 2010 metus komisija ėmėsi visos virtinės e, veiksmų, užtikrindama, kad piliečiai ir verslas galėtų naudotis savo teisėmis be nereikalingų kliučių. E, laisvo judėjimo teisė ir teisė įmonėms veikti kitose valstybėse jau keletą dešimtmečių sudaro vidaus rinkos kerti kertinius akmenis. Tačiau mes e, žinome, kad dar ir šiandien žmonės susiduria su sunkumais, pasinaudodami savo teisėmis, kai jie juda iš vienos valstybės narės į kitą. Labai dažnai tenka jiems įveikti biurokratinės kliūtis susijusias su viešųjų dokumentų naudojimu ir pripažinimu. Tai e, veda prie nusivylimą ir neleidžia jiems e, tinkamai pasinaudoti vieningos rinkos atveriamomis galimybėmis. E, ta situacija turi keistis ir mūsų pasiūlyme mes to ir siekiame. Mes e, e, pasiūlyme numatome tiesioginį poveikį ir laikui, ir sąnaudoms kurių pareikalauja tokių dokumentų panaudojimas. Mes taip pat žinome statistiškai, kad yra keletas milijonų dokumentų kiekvienais metais, kurių apostilės turi būti patvirtinamos. Ir mes manome, kad mūsų pasiūlymai verslui ir piliečiams leis sutaupyti iki 330 e, milijonų eurų per metus. E, taip pat tikimasi, kad ir nacionalinės administracijos institucijos, kurios tvarko tokius dokumentus, taip pat sutaupys nemažai pinigų. Vadinasi, sutaupys ir mokesčių mokėtojų pinigų. E, ir tai siunčia signalą valstybėms narėms, kad reikia sustiprinti kėjimą viešaisiais dokumentais. E, dabar aš pabandysiu keletą pagrindinių elementų šio pasiūlymo paminėti. Pradėsiu nuo teisės pagrindo, kadangi pagrindinis tikslas yra e, skatinti piliečių ir verslo judėjimo laisvę. E, mes remiamės 200. 212 straipsnio antra dalimi e, ir 114 straipsnių. E, abipusio pasitikėjimo problema tarp valstybių narių e, turėtų būti sprendžiama susitelkiant ties dokumentais, kurie yra išduodami institucijai susijusiu su viešosiamis funkcijomis, kurie e, atspindi tam tikrus faktus, kurie yra fiksuoti institucijų tokių kaip e, vedybos ar gimimas. E, net kai tie dokumentai yra visiškai teisėti ir neproblemiški savo šalyje, piliečiams ir verslui tenka vis tiek į E, įveikti daug biurokratinių kliučių, įrodinėjant jų autentiškumą kitoje šalyje. E, pasiūlyme kalbama apie viešuosius dokumentus, kuriuos išduoda nacionalinės ar viešosios institucijos ir kurie turi formalę įrodomąją vertę. E, eina kalba apie dažniausiai naudojimus viešuosius dokumentus susijusius su tokiais dalykais kaip gimimas, pavardė, įsivaikinimas, partnerystė ir taip toliau. Apimami tokie praktiniai dalykai kaip e, e, gyvenimo e, vieta, tautybė ar nekilnojamas turtas. Kalbant apie verslo subjektus, eina kalba apie nusavybės teisę, neteistumo, E, ar teistumo įrodymus ir panašiai. Taikymas rytis neapima e, civilinės būklės įrašų e, poveikio patvirtinimo, e, tai numatoma ateičiai. E, tai reikštų, kad naudojantis viešaisiais e, dokumentais nebebus reikalavima jų apostylės sistemos ir siūlyme taip pat e, siekiama e, padaryti galą valstybių narių e, teisės nuostatų fragmentavimui šitoje srityje. Taip pat kalbam apie tai, kad patvirtintos sertifikuotos kopijos ir nesant sertifikuotiems vertimams galėtų būti pripažįstamos. Eina <clears throat> taip pat kalba apie daugia kalbių standartinių ES lygio formų, kai kalbama apie mirtį, gimimą, vedybas, e, partnerystė ir taip toliau, visais tais atvejais e, piliečiams paprašius e, turėtų būti išduodamos standartizuotos daugia kalbės formos. Ir šita priemonė turėtų e, sutaupyti vertimo išlaidas. Tokios daugia kalbės formos galėtų būti išduodamos paprašęs piliečiams ir e, nacionalinės institucijas jas turėtų e, išdavinėti tokiamis sąlygomis, kaip ir e, išduodant nacionalinės tokias pažymas. Taip pat numatoma tam tikri saugikliai, siekiant išvengti sukčiavimo. Numatoma stiprinti bendarbiavimą tarp valstybių narių institucijų įkuriant centrinę instituciją ir, vie, e, ir e, vieningos rinkos informacinę sistemą, apie kurią ką tik buvo kalbama. E, dėl apostilės formalumų, kurie yra pažeidžiami, dabar valstybėms narėms suteikima galimybė daug efektyviau patikrinti dokumento autentiškumą ir užkirsti kelią sukčiavimai. Čia e, baigsiu, pasakysiu tik tai, kad komisija tikisi gero bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Mes manome, kad mūsų požiūris e, e, su jumis sutaps, nes mes norime šioje srityje pasiekti rezultatų, kuo galima greičiau. Dėkui. Dabar žodis ponui Rapkai. Dėkui. Noriu padėkoti komisijai už e, abu pristatymus. Jie vienas kitą papildo. Jiems be kito negalėtų egzistuoti. Taigi, IMI sistema yra labai svarbi ir E, šiuo reglamentu mes taip pat įtakosime ir įmy reglamentą. Sistema yra, aišku, labai svarbi. Taip jau atsitiko, kad e, neseniai skaičiau straipsnį apie tai, kad e, Rumunijos piliečių dokumentai nebuvo priimti Dortmunde. E nors tas žmogus 35 metus gyvena Dortmunde, bet buvo gimęs Rumunijoje ir kai sumanė vesti Dortmunde, tai institucijos ten nepripažino gimimo liudijimo ir kitokių dokumentų. tada ir atsirado tas straipsnis, kur e, žurnalistas e, aiškina, kad e, nors yra lengva keliauti, prekės gali laisvai judėti Europos Sąjungoje, lieka neišspręsta nemažai kitų problemų. Todėl ir atsirado šitas pasiūlymas. Tad e, iš esmės aš manau, kad jis yra geras, jis e, eliminuoja biurokratiją, tai visada gerai. Tai yra e, veikimo tarptautinių lygių supaprastinimas, kuriamas naujas nuostatas ir naujas bendros taisyklės, bet kaip komisijos atstovė ir sakė, tai tik tai dalis sistemos. Nina kalba apie tai, ar bus pripažįstamas teisinis dokumentų poveikis. Eina kalba tik tai apie tų pačių dokumentų pripažinimą. E, pripažįstama apie tai, kad tie dokumentai na, yra, yra prieinami. Tiesiog kalbam apie tai, kad pripažįstama, kad tai bus autentiški dokumentai. Taigi, kad e, e, šalyje A pripažįstamas gimimo liudijimas, kuris yra autentiškas, turi būti pripažįstamas ir B, C, D šalyse kaip e, autentiškas gimimo liudijimas. Aiškiai reikia pasakyti, kad komisija teikdama šį pasiūlymą galvoja apie mūsų piliečių kasdienį gyvenimą. Privalome todėl ir žiūrėti ir galvoti apie tai kaip piliečiai, o ne, e, negalvoti apie tai, kaip e, apsaugoti notarų ar e, vertėjų interesus. Turiu prispažinti, kad e, esu gavęs daugybę laiškų, kuriuose rašoma, kad tai bus labai sudėtinga, sunki sistema. gali taip pat skirtis ir nacionalinės kultūros. Administracijose yra žmonių, kurie vis mums aiškina, kodėl šita sistema neveiks, kodėl mums reikėtų laikytis prie senų, jau patikrintų sistemų ir nereikia uh, neva e, įvedinėti nebandytų naujų sistemų. Aš manau, kad e, tie dalykai visada yra įdomus, e, galime tikėtis ir tam tikro pasipriešinimo iš tarybos, tačiau, manyčiau, kad bent jau kai kuriuose šalyse ta iniciatyva, supaprastinimo iniciatyva turėtų būti naudinga. Greta to yra e, nemažai techninių detalių, e, kurias dar reikia išspręsti, reikia sutvarkyti kai kurias formuluotės, bent jau toks e, susidarė man įspūdis skaitant pirmą kartą. Tačiau manau, kad tuos e, techninius klausimus galima išspręsti mano dialoge su komisija. Tačiau yra ir keletas dalykų, kuriuos mes turėtume e, apsvarstyti. E, komisija siūlo įtraukti į sąrašą 12 dokumentų kategorijų. Gimimo liudymai, mirties liudymai, pavardė, bet e, manyčiau, kad čia galėtume ir kitus dalykus paminėti, galėtume apriepti visus teisinius dokumentus arba galėtume pridurti prie tų 12 kategorijų papildomų kategorijų. Manau, kad daug žmonių yra susidūręs tokia patirtim, kur ir man teko. Dažniausiai manęs klausia štai ko. Kodėl E, jiems e, kyla e, problemų su tais dokumentais, kuriuos gauna jų vaikai švietimo sistemoje. Kodėl švietimo sistemos dokumentai nėra, nėra pripažįstami vieni mokosi pagal Bolonijos proceso sistemą, Ponas Berlingeras čia yra iš Italijos žinoma, e, visa tai e, turėjo tarsi palengvinti visą reikalą, bet dabar atsitinka taip, kad žmonės gauna pažymėjimus, kurie paskui nėra pripažįstami. Yra ir kitų sričių. Taigi, paminėjau techninius klausimus ir aš e, siūlyčiau pranešime E, visus tuos techninius dalykus surašyti ir paskui jau e, bendrai aptarinėti. O čia į smulkmenas nesileisti. Bet apskritai pasakyčiau, kad požiūris yra geras, bet čia galėtume gal veikti proaktyviau, būti, būti aktyvesniais, tai žengti galbūt šiek tiek toliau. Bet aš manau, kad e, požiūris teisingas, tai žingsnis tinkama kryptim, mes išklausėme komisijos atstovės kad e, teisinio efekto, teisinio poveikio pripažinimas. E, aišku, e, aš tai sakyčiau, kodėl iš karto visko nepadarius. Bet juk visada susidurime su problemomis, kad sprendimų prieimėjai nacionalinių lygmenių tam nepritartų ir tuomet gal geriau tą daryti dviem žingsniais. Taigi, e, kai turėsime e, pripažinimo sistemą, tada e, galbūt galvokime, bus ir kitas žingsnis. Čia galbūt ir logiška, bet tiek ir tai būtų mano komentarų. Pirmininkas, dėkoju. Iš tikrųjų, kalbame apie tokį teisės aktą, kurio tikrai reikia mūsų piliečiams ir kurio jie iš mūsų tikisi. Dalom, hogy korszak Kaip EPP šešėlinis pranešėjas norėčiau pasveikinti komisijos iniciatyvą. Manau, kad tai e, bus lūžio taškas. Jau senai reikėjo tokio teisės akto, reikia mažinti biurokratinę naštą, tam galime tik tai pritarti, galime jūs pasveikinti. Uh, Pritariu didžiai daliai to, kas buvo išsakyta, pritarsiu ir pasiūlymui. Iš esmės, reglamente kalbam apie formalumus, tai svarbu. Reikėtų į tai pasigilinti. Kilo problemų su šeštu straipsniu skirtu vertimui. Čia dar būtų galima daugiau supaprastinti nuostatas. Uh, kaip kad pavyzdžiui yra 8 straipsnė reikėjo užtikrinti, kad valstybės narės tarpusavio galėtų bendrauti, kalbant apie piliečių teisės. Ta pati galima pasakyti apie 11 straipsnį, mums jis primtinas. Gerai, kad yra numatytos daugia kalbės formos, tai, bu, tai padės ir piliečiams, procedūros taps lengvesnės. Taip pat reikėtų gerai pagalvoti apie apibrieštis, apie toks ties su vertimu. Ponas Rapkai paminėjo kai kurios klausimus. Manau, kad būtų galima padaryti daugiau, numatyti ne vien tas 12 kategorijų dokumentų, tačiau reikėtų nurodyti, kokius dokumentus turime galvoje. Reikėtų sąrašo, bet galbūt jį būtų galima išplėsti. Tiek šiame pirmame diskusijų rate. Šiaip pritariu. Ačiū, panas Peronė. Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dokumentuose neradau reglamento teksto, todėl negaliu konkrečių komentarų pateikti, bet norėčiau, kad būtų patikslinti kai kurie aspektai. Dėl prieigos prie e, šių dokumentų. E, Sakykime, kad Portugalijos institucija nori patikrinti kokio nors e, vokiško dokumento autentiškumą. Ar ta prieiga yra užtikrinta tik tai valstybinėms struktūroms, ar privačios struktūros taip pat galėtų naudotis prieiga tiesiogiai, ne, neįdamos e, per valstybinės struktūras. Sakykime, jeigu aš e, norėčiau tokios e, informacijos dėl, sakykime, kažkokio dokumento, dėl kvalifikacijų darbo arba dėl nusavybės kažkokių dokumentų, jeigu norėčiau patikrinti e, autentiškumą sertifikato tokio, ar turėčiau kreiptis į valstybinę struktūrą dėl to, ar galima iš privačios struktūros tiesiogiai kreiptis per tą sistemą. Toliau, sakykime, kuomet kas daroma tuomet, kai e, yra prašoma tokio dokumento, o tokio tipo dokumentas neegzistuoja kitoje valstybėje. Sakykime, Belgijoje iš manęs buvo prašoma pateikti dokumentą patvirtinantį, kad aš e, e tinkamai elgiuosi. Italijoje tokio dokumento nėra. Gero elgesio patvirtinimo dokumentas. Pilietis tam tikrais atvejais galbūt susiduria su tokia problema ir jisai negali pateikti tokio dokumento, nes jo valstybėje tokio dalyko nėra. Arba, sakykime, atestatas ar, ar sertifikatas, įrodantis, kad e, pilietis naudojasi savo politinėmis teisėmis. Tokio, tokio Italijoje taip pat neįmanoma būtų pateikti, nes valstybės narės galbūt mano, kad to ar kito dokumento nebūtina joms turėti, nes tai netikslinga. Aš esu susidūręs tokiu atveju, kuomet e, medicinos seselė norėjo ištekėti už daktaro ir jai reikėjo gauti tinkamumo vedybams e, sertifikatą, <laughs> tai valstybėje to, tokio taip pat nebuvo išduodama. Tad šitą klausimą aš peredrasuoju komisijai, o paskui dar grįšiu prie ponios Beronio klausimo ir paskui ponė Lichtenberg galės atsakyti. Taip, galiu atsakyti į klausimą, kas gali turėti prieigą prie IMI. Kol kas tik tai valstybinės struktūros, valstybinės institucijos administracinės gali turėti prieigą prie tos sistemos. Tiksliau, e, tos struktūros turi būti galbūt nebūtinai viešos struktūros, bet jos turi būti įgaliotos įgyvendinti teisės aktus. Dažniausiai tai yra valstybinės struktūros. Ir iš tikrųjų mes gauname daug prašymų E, ir pageidavimo, kad IMI būtų atverta ir privačioms struktūroms. Kol kas tokios prieigos privačioms struktūroms nėra, tačiau reglamentas numato galimybę užtikrinti tam tikras jungtis su išoriniais vartotojais. Ir ateityje tai galėtų būti, sakykime, darbdavių e, kažkokios organizacijos ar, ar, ar panašios e, institucijos. Tad tokia galimybė ateityje gali būti nagrinėjama. Dabar ponė Lichtenberger. Dėkuoju. Kaip ir daugelis kitų kolegų, aš esu susidūrusi su tokiais atvejais, kuomet prašoma dokumentų, o toje ar kitoje valstybėje narėje neegzistuoja tie dokumentai. Tokių nėra. Arba manęs prašoma pateikti tokį dokumentą kitoje valstybėje narėje, o mano valstybėje tokio nėra. Tad e, aš manau, kad šituo požiūriu uh, tai, kas siūloma, yra žingsnis e, į priekį. Tačiau manau, kad yra taip pat daug aspektų, kuriuos reikėtų aptarti giliau. Sakykime, kad e, į mane buvo kreiptasi dėl tam tikrų teisminių dokumentų ir aš konstatavau, pavyzdžiui, kad vertimas buvo absoliučiai blogas ir ten trūko esminės informacijos. Šeštas ir septintas straipsniai e, reglamentuoja vertimų kokybę. Aš manau, kad tai labai svarbus aspektas. Ir reikėtų užtikrinti, kad būtų įmanoma naudoti tam tikras priemonės, siekiant užtikrinti tinkamą vertimą ir siekiant e, užkirsti kelią blogų vertimų pateikimui. Turime užtikrinti kažkokias kontrolės priemonės ir galbūt apskundimo galimybę, jeigu yra pateikiamas blogas vertimas. Kadangi daug prekybos sandorių patenka į taikymos rytį, aš galvoju apie tam tikrus uh, dokumentus, pavyzdžiui, kurie lydi e, sunkvežimių gabenamas prekes. Čia vertimo klaidos taip pat galėtų sukelti saugumo problemų. Ir, ir, ir tai, tai gali turėti tikrai rimtų pasiekmių. Bet šiaip aš manau, kad pasiūlymas yra puikus, jo, jo e, pagrindinės e, mintis yra, yra puikios. Toliau dar keletą žodžių galbūt pridursiu apie įvairius e, mok, apmokymų sertifikatus. Pa, pavyzdžiui, UA kundo vokiškai. Čia daroma nuoroda į at, at, atestatus, sertifikatus. Tai manau, kad čia terminologiją reikėtų suderinti yra taip pat ir kita problema, kurią dar reikėtų šiame kontekste spręsti. Yra nemažai žmonių, kurie yra dirbę užsienyje ir jie turi įvairių jų darbą tose valstybėse pagrindžiančių dokumentų. Į tai turi būti būtinai atsižvelgta, nes ypač tais atvejais, kuomet tas ar kitas pilietis dirba ne vienoje, o keletoje valstybių ir kuomet e, jam reikia pateikti tokius dokumentus ir kada tie dokumentai turi būti taip pat iš, iš, išversti, kartais tai iš tikrųjų yra sudėtingas procesas. Aš manau, kad šitie dalykai turėtų būti įtraukti į taikymos rytį, nes labai daug žmonių susiduria su problemomis, siekdami, kad tie dokumentai ir kad jų atitinkama darbo patirtis būtų pripažinta, e, nes tai svarbu jų pensijai. Tad į tai turime atsižvelgti taip pat. Jeigu, ir dabar aš reaguoju į kolegos Peronį klausimą, jeigu viskas vyksta elektroniškai, ar galima iš išorės prieiti prie tos sistemos? Ar, sakykime, potencialus darbdavys galėtų gauti informaciją apie kandidatą į kažkokį postą jo, jo, jo įmonėje. Ar, ar mes norime, kad tai būtų ir, ir ar tai yra įmanoma, turbūt neįmanoma. Dabar, ir kaip aš suprantu, dabar čia kalba sukasi tik apie keitimas informaciją tarp administracinių struktūrų, tačiau galbūt čia reikėtų dar didesnį tiks, aiškumą. Taip pat norėčiau paklausti, kas kas yra turima galvoje, kuomet sakome IPRs įeina į, e, į, į taikymos rytį. Ar galėtumėte patiksinti šį aspektą? Tai yra tiesiog, tiesioginis klausimas komisijai, galbūt komisija galėtų iš karto atsakyti. E, Ačiū pirmininkė, pamėginsiu. Reglamento trečiam straipsnė yra pasakyta, kad e, numatyti maži, numatytas mažiausias dokumentų skaičių, dabar 12 e, sričių yra, 21 e, straipsnė yra peržiūros nuostata, ten yra pasakyta, kad reglamento taikymo sritis gali būti išplėsta atlikus pirmą reglamento peržiūrą, kuri bus praėjus trim metam nuo įsigaliojimo. Uh, diplomai nepatenka į tas 12 sričių, nes manėme, kad tai jau yra e, numatyta teisės aktuose e, skirtose abipusiam pripažinimui. Tai numatyta konkrečioje e, direktyvoje, jos septintam priedė. Ir ten yra sąrašas dokumentų, kur galimas abipusis pripažinimas. Dabar dėl uh, to atvejo, kai valstybė narė reikalauja dokumento, kuris neegzistuoja kitoje valstybėje narė, norėčiau patikslinti, ko siekiama šio e, reglamentu, tai numatyti administracinius formalumus reikalingus tokio dokumento pripažinimui. Ten e, nekalbama apie tokio dokumento turinį, siekiama panaikinti administracinius formalumus. Šį klausimą būtų galima e, spręsti per antrą iniciatyvą dėl tam tikrų viešų dokumentų pripažinimo poveikio, kai tarkim valstybė narė paprašo dokumento, kuris neegzistuoja kitoje valstybėje narėje. Šiame reglamente kalbama tik tai apie administracinius formalumus. Siekiama sumažinti biurokratinę naštą. Dėl intelektinės nusavybės teisų Mm, kokį pavyzdį galėtumėm pateikti? Pavyzdžiui, kartais viena valstybė e, narė reikalauja pripažinti kitos valstybės narės registrus. Kokius registrus? Man regis dar buvo ponos Peronio klausimas. Ir Aš e, nesupratau, kodėl nepatenka e, įvairių studijų sertifikatai. Nes čia kalba sukasi apie autentiškumą, apie tikrumą tokių sertifikatų. Sakykime, aš pateikiu savo diplomą Italijos universiteto, Belgijos universitetui. Aš e, ne, neturiu omenyje jų vertinimo ir atitikimo vertinimo. Tačiau e, siekiant nustatyti, ar jie yra nesufalsifikuoti, ar tai tikri dokumentai, tai aš manau, kad šios nuostatos turėtų būti taikomas. Todėl aš nesuprantu, kodėl šitie dokumentai nepatenka į e, taikymas rytį. Pavyzdžiui, gimimo liūdėjimas ir jo autentiškumas gali būti tikrinamas e, čia, o, sakykime, aukštojo mokslo diplomai ar, ar kitų, kitokie panašus diplomai ne. Äh, Na, man regis, diskusijos parodė, jog reikėtų pasigilinti į tai, kur reiktų briežti ribą. Nes e, dažnai užduodamas klausimas, kas įtraukta į IMI sistemą ir reglamentą, nes į IMI sistemą įtraukta kur kas daugiau E, negu į reglamentą ir klausimas yra toks, e, kodėl nepriemėm kitokio sprendimo pernai, nes būtent tada priėmėm sprendimą dėl įmi. E, o čia kalba eina apie atskirą klausimą. Informacinė sistema yra naudojama tik tai tam, kas čia labai griežtai apibriešta. Iš esmės apie tai kalbėjome, kalbėdami apie dokumentų pripažinimo reglamentą. Atsakydamas į panos Peronio klausimą, e, galėčiau pasakyti, akivaizdžiai reikia diskutuoti apie tai, ką papildomai galėtumėme traukti. Sąrašas yra, netrodo, kad kiltų kažkokių problemų dėl to sąrašo. Na gerai, gimimo, mirties liudymai, na, iš esmės jie egzistuoja visose valstybėse. Na o kaipgi su o, tokiais dokumentais, kurių reikalaujama, bet kurių nėra tam tikrose valstybėse. Jeigu apsiribosim 12 kategorijų, iš tiesų gali atsitikti taip, jog reikės papildomų kategorijų ir jeigu norėsime plėsti sąrašą, reikėtų pagalvoti, kaip spręsti tokius klausimus, kai dokumentai vienose valstybėse egzistuoja, o kitose ne. Gal, galimos problemos, jeigu prisirišime prie sąrašo, bet jei plėsime, išspręsim tos klausimus. Uh, turime būti atsargus, nereikia painioti pripažinimo su ir teisinio poveikio. Na, suprantu savokos susijusios, bet tai e, nėra tapatu. Susidaro įspūdis, kad e, nėra aiškios ribos tarptų dviejų savokų. Čia mums reikėtų uh, patiems pasiaiškinti. Tai būtų techninis aspektas, kurį patys turime savo išsiaiškinti. Komisija kalbėjo apie kvalifikacijų direktyvą, apie pripažinimo reglamentą. Na, ar išspręstos problemos? Man atrodo, kad ne, nes e, netu, neturėtumėm tiek daug e, klausimų iš piliečių šiais klausimais. Jei norime įtraukti papildomus dokumentus į sąrašą, reikėtų pagalvoti, ar tai, ar tai nesikirs su kitais teisiniais principais, teisės aktais, tai kad nekiltų tokių prieštarų, kaip kad minėjo panas Peronė. Ačiū, judėkime į priekį. Liepą turėsime pranešimo projektą. Dabar einame prie devinto klausimo. Bendrijos prekių ženklas, ponė Lichtenberger. Thank you. Darbas dėl šio paketo juda į priekį gerą spartą. Noriu padėkoti kolegoms už jų paramą ir dalyvavimą šiame darbe. Darbų grafikas yra labai ambicingas ir džiaugiuosi, kad mes jo laikomės, nors daug faktinio darbo dar mums ir liko nuveikti. Šiandieną mm, norėčiau pasidalinti su jumis e, kai kuriais pirminiais pastebėjimais ir mintimis dėl šio paketo. Ne viskas, aišku, jau čia iškalta akmenyje, bet bent jau jūs susidarysite bendrą vaizdą apie, mūsų, apie mano požiūrį. E, pradėkime nuo pačio e, požiūrio, metodo, paketo metodo. Žinome, kad į jį eina reglamentas, direktyva ir um, įgyvendinimo reglamentas dėl mokesčio. Prisiminame komisijos pristatymą, kur jie rodė mums dviračio paveiksliuką, man atrodo, vietoj to paveikslo mes verčiau turėtume kalbėti apie triratuką, kad įgyvendintume šį paketą. Nes jeigu jau yra paketas, tai jis yra paketas. Ir e, e, vargu, ar mes galime pradėti kalbėti apie mokesčius ir skaičius prieš apsispręsdami dėl pagrindinio dokumento. <clears throat> Mes e, pastebėjome, kad komisija pirmadienį 17 birželio surengė komitologijos ekspertų grupę apsvarstyti mokesčių klausimus, kadangi eina kalba apie paketo dalį, tai mūsų komitetas, jūri komitetas paprašė, kad bent jau mūsų personalo narys galėtų dalyvauti komiteto darbe be jokių pastabų, tik tai kaip stebėtojas. Tačiau dėja komisija pasirinko formalistinį kelią ir neleido parlamentui dalyvauti. Ne todėl, kad privalėjo tai padaryti, bet atrodo todėl, kad nenorėjo, kad parlamentas dalyvautų. Ir tas nelankstumas pabrėžia, kad komitologija leidžia priminėti tam tikrus sprendimus e, be parlamento atstovo net ir stebėtojo vaidmenyje. Aš taip pat suprantu, kad dauguma valstybių narių e, irgi taip galvoja, todėl aš darau prielaidą, kad e, bet kokie eventualūs komitologijos posėdžiai, kurie galbūt numatyti tam reglamentui toliau svarstyti, dabar turėtų būti atšaukti ir diskusija turėtų tęstis ten, kur jai priklauso. Kitaip sakant, dalyvaujant abiems įstatymų e, kuriejams ir tiesiekuros paketo apimtyje. Dėl e, turinio e, aš manau, kad e, mes turėtume išlaikyti dvigubą dviejų lygių prekė ženklų apsaugos sistemą ES lygio ir nacionalinio lygio. <clears throat> Pats verslas turi apsispręsti, kokiu lygiu jis nori būti apsaugotas, apsaugoti savo prekės ženklą. E, taigi regionas ar, ar šalis, gal netgi žvėjų kaimas ar žvėjų, e, žvėjų įmonė Ispanijos pakrantėje e, gali norėti apsaugoti savo prekių ženklą, tuo tarpu didesnė įmonė galbūt norėtų apsaugoti tūkstantį prekių ženklų e, Europos lygmenių. Žinoma, tarp dviejų kraštutinių pozicijų yra daug vidutinio dydžio įmonių. Galbūt yra įmonių, kurios nenorės turėti europinio prekio ženklo, kurį jos norėtų saugoti visose ES narėse. Galbūt tik tai vienoje ar trijose ar keturiose. Ji norės tą ženklą saugoti. E, tokios įmonės gali veikti pasienio regionuose ir būtent tokioms įmonėms būtų labai naudinga turėti labiau suderintas nacionalinės taisyklės ir administracinės procedūras, kurios būtų panašios, kad joms nereiktų mokytis naujos visiškai skirtingos sistemos kiekvienoje iš tų šalių, kur joms reikia apginti, apsaugoti savo prekės ženklą. Taigi, mm, čia akivaizdus panašumai su mūsų ankstesnėmis diskusijomis. Turime turėti galvoje, kad nacionalinė sistema nebūtinai yra grinai nacionalinė. Ten yra taip pat vartotojų, e, kurie naudojasi mm, keliomis nacionalinėmis apsaugomis. Toliau žengiant, keletą bendrų pastabų reikėtų pasakyti E, prekė ženklas trade, trademark ir aš su teisininkais kalbėjau apie tai e, turi vieną skiriamąjį bruožą, kuris atskiria jį nuo daugelio kitų intelektinės nusavybės e, tipų. E, reikalas tas, kad jis e, gali būti atnaujinamas e, neribojant laikę, tuo tarpu, kai autorių teisės, dizainai, jų apsauga tęsiasi tik tai ribotą laiko tarpą. Ir iš čia kyla labai svarbi implikacija, kurios neturėtume užmiršti, kad prekės ženklas apimtų tai, ką reikia apimti, uh, ir nenustatytų e, begalinę apsaugą dalykams, kurie negali būti apsaugomi visam laikui, tokių dalykų kaip patentai, pavyzdžiui. E, atrodo, prašymas e, panaikinti reikalavimą pateikti grafinį prekė ženklo aprašymą iš pirmo žvilgsnio yra geras, bet mums reikia, kad prekių ženklų sistema ne, nepradėtų įsiveržinėti į kitų tipų intelektinės nusavybės apsaugą. Klausantis suinteresuotųjų šalių ir valstybių narių atstovų, <clears throat> susidaro įspūdis, kad uh, E, kai kurios dokumento dalis nėra vienodai suvokiamos. Ir reikia e, išsiriškinti, kokių rezultatų gal galime mes norime pasiekti, e, neįstringant e, į diskusijas dėl techninių dalykų bendradarbiavimas tarp OHIM, Alikantėje ir nacionalinių institucijų yra dar vienas klausimas, kuris jau dabar sukėlė tam tikrą diskusiją, tad būtų naudinga išgirsti jūsų komentarus ir apie tai. Aš manau, kad e, pagrindinė komisijos pasiūlymo mintis yra racionali nacionalinių institucijų ir OHIM bendradarbiavimas kol kas e, labai gerai pasiteisino, tikėkime, kad taip bus ir ateityje. Viso šito dalyko vienas aspektas yra perviršis. E, kai kalbama apie OHIM ir kad iš to perviržio galima buvo finansuoti gerą bendradarbiavimą tarp OHIM ir OHIM nacionalinių institucijų. Ir tai yra labai pozityvu. E, racionalu, kad dabar tas bendradarbiavimas jau kodifikuojamas. E, juk sistemos pagrindinė mintis yra, kad valstybių narių institucijos galėtų gauti OHIM finansavimą e, faktinių išlaidų pagrindų įgyvendinant bendradarbiavimo sistemą. Bet e, tiesą sakant, ES prekių ženklų sistema jau netam sukurta, kad finansuotų nacionalinės prekių ženklų sistemas. Kiek, kiekviena e, valstybė narė turėtų pasirūpinti savo sistemos finansavimu. Taigi OHIM nei taryba, nei e, valstybės narės agentūra, tai, tai, tai yra ES agentūra. Mes turime taip pat prisiminti, kad valstybės narės turi didelį e, poveikį OHIM valdyme. Nepaisant to, mes bandome ieškoti konstruktyvių būdų atsiliepti į valstybių narių lūkesčius dėl uh, labiau formalizuoto bendradarbiavimo. Mes e, svarstydami šitą dokumentą turime užtikrinti parlamento interesus, turime e, garantuoti, kad jeigu valdysenoje bus tam tikrų pokyčių, e, nebus pakengta agentūros nepriklausomumui. Kalbant apie agentūrą, galbūt vertėtų agentūros pavadinimą pakeisti į ES intelektinės nusavybės agentūrą, o ne taip, kaip dabar sudėtingai siūloma ją pakeisti. Aš suprantu, kad e, mano siūlomas e, pavadinimas galbūt yra šiek tiek platokas, bet antra vertus, juk agentūra dabar tarp atsakomybės ryčių atlieka tam tikros stebėsinos vaidmenį, tiek ir kalbant apie patentus ir apie prekės ženklus. Kalbant apie temų sąrašą, kur, e, temų, kurių dar uh, savo šešėlinių pranešėjų e, posėdžiuose nesvarstėme, yra priemonės susijusios e, su kova su padirbinėjimu. Nesileisiu į detalės, bet e, situacija yra labai sudėtinga. Iš vienos pusės turime Europoje užtikrinti tinkamą intelektinių teisų apsaugą. Antra vertus, susidurime su akivaizdžiomis teisinėmis problemomis, kai uh, kalbame apie produktus, kurie nėra išbandyti Europos rinkai, nors tie produktai visiškai teisėti ir kilmės ir e, toje šalyje, kuria tas, kuriai tas produktas yra skirtas. Ir e, aš manau, kad su šešėliniais pranešėjais šį ir kitus klausimus dar mums teks gerokai panalizuoti. Pabaigai. Mums reikia lankščios prekių ženklų apsaugos sistemas, kuri prisiderintų prie skirtingų mūsų 20 milijonų įmonių poreikių. Tos įmonės gali būti mažos, vidutinės didelės vietos, regioninės ar europinės. E, sistema, kuri veikia, turi būti plečiama ir, ir, ir tobulinama. Galbūt nevertėtų prisiminti komisijos siūlomo dviračio įvaizdžio. Mes turime prisiminti, kad jeigu jūs turite įrangą, kuriai daugiau kaip 15 metų, reikia jai atlikti techninį aptarnavimą. Dėkuoju, ponia Vikstrom. Dabar mums e, reikia prisiminti, kad uždaroji sesijai mums prireiks kokių penkių minučių, vadinasi, mūsų diskusijai lieka dešimt minučių. Ponas Engstrom. Uh, Ačiū, kaip pranešėjas sakė, šešėlinių pranešėjų sutikimas jau vyko, jis buvo labai neblogas, konstruktyvus. Uh, Dirbame tikrai neblogai, nors kitą savaitę nepavyks susitikti. E, sutinku su pranešėja dėl paketo, kaip absurdiška pirmą apsispręsti dėl mokesčio, po to galvoti, ką su jais darysim. Viskas daroma e, aukštyn e, kojom. Dėl padirbinėjimo, dėl to, kad būtų išplėstos teisės, kalbant, įtraukiant tranzitinės priekes, tai būtų labai prieštaringa Europos uostai apskritai taptų mažiau patrauklus teisėtai legaliai priekybai. Apie tai turėtumėm e, padiskutuoti. Bet dėl e, viso kito svarbu nepamiršti, kaip sakė ponia Vikstrom pabaigoje, kad turime sistemą, ji gerai veikia. 96-aisiais įdėkta, niekas nežinojo, ar įveiks ar, ar ne, įveikia. Tad situacija tikrai gera e, Ir e, kalbant apie šį kontekstą, aišku, daug ką būtų galima pagerinti, suderinti prisidėras, bet dėl kitų dalykų viskas būtų labiau abejotina. Aš pats e, nu, remiuosi tokiu principu, jeigu abejoja, tai geriau nedaryk. Geriau, geriau reikia palikti, kaip viskas yra. Um, bendradarbiavimas tarp nacionalinių patentų uh, E, tarnybų, ar reikia priverstinai to siekti. Mano patirtis yra tokia, kad jie bendradarbiauja, čia reikėtų pagalvoti geriau. Dėl to, kad ES e, turėtų neleisti valstybėm narėm atlikti eksoficio paieškas, e, kažin ar tai uh, gera mintis. Aišku, galima padaryti, jeigu tai manoma, kad tai naudinga, bet jei nemanoma, kad tai naudinga, ypač kai kalba eina apie smulkės įmonės, eksaficio paieškos tai gerai yra, o stambiosiams tai nesvarbu, nes jos yra ir taip traktos. Tai abejočiau dėl to vieno <clears throat> kurpalio taikymo šio požiūrio visam valstybėm narėm bendrai paėmų sistema gerai veikia. Esu tikras, kad šiek tiek galėsime ją patobulinti, o šiaip esu dėkingas už iki šiol nuveiktą konstruktyvų darbą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti Cecilijai, todėl kad e, darbo metodas tikrai geras, mes jau pradėjome dirbti, susirenkame ir, ir dirbame tą temą ir turime iš tikrųjų laikytis tokio grafiko, koks buvo numatytas. Keletas komentarų, nes e, kol kas mūsų darbas tik prasideda dėl paties paketo ir dėl paketo vientisumo. Tai manau, kad e, visų mūsų pozicija yra vienoda. Mes e, nelabai palankiai žiūrime į tai, kad e, komisija teigia, jog e, tokiame tekste, kuris e, bus rengiamas komitologijos procedūroje, reikėtų fiksuoti tarifus ir panašius dalykus, to tarpu parlamentas ne, negalės čia tarti savo žodžių. Dėl dviejopos sistemos, nacionalinės ir, ir europinės sistemos, Tai jeigu prekės ženklas registruojamas tik tai dviejose ar trijose valstybėse narise, tai turėtume pagalvoti, ar, ar, ar reikia to. Tačiau kita vertus mūsų tikslas yra sukurti bendrą rinką, vidaus rinką ir tad turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp abiejų šitų dalykų, abiejų aspektų. Ir paskutinis dalykas, kurį aptarėme per paskutinį sustikimą, agentūros vardas, pavadinimas.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 kad e, visi kolegos dirbo taip gerai, visi dalyvavę šiame sparčiame darbo procese, puikiai bendradarbiavome, aš ketinu tęsti darbą ir tikiuosi, kad e, pasieksime daug. Komisija pateikė pasiūlymą paskutinę minutę, tai mus labai spaudžia laikas. Lauksiu diskusijų. Na, galima sakyti, kad dirbu su svajonių komanda. Ačiū. Trumpa pertraukėlė. Vieną minutę išjungsime transliavimą, po to pradėsime uždarą posėdį.